I think we shall, must start. Ponios ir ponai, manau, kad jau galime ir turime pradėti. taupydamas laiką per daug plačiai ne, nekalbėsiu įžangoje. Turime pakviestų svečių. Noriu pasveikinti ir pranešėją Angeliką Nibler, taip pat ponia Korhola. Ir mūsų ekspertai yra čia jau. Pirmasis ekspertas yra ponas Norik iš telefonika, bet pradžiai žanginį žodį tars Angelika Nyplė. denn? Den Termin hier, den? Ja, den Termin hier. Also ich werde darum gebeten. Taigi, buvau paprašytas pasakyti tokį dalyką kai kuriems kolegoms. Rytoj iki 12 valandos galite pateikti pakeitimus. Kitaip sakant, šiek tiek jums terminas dar buvo pratestas, bet e, na, nors jūsų yra tik tai du, vis dėlto aš jums pranešiau, kad galite teikti pakeitimus, na, o dabar kalbės Angelika. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, mielas kolegės, ponios ir ponai, sveikinu atvykus į mūsų šiandienos susitikimą. Džiaugiuosi, kad programa galėjo būti šiek tiek pakeista. Dėkoju už tai mūsų pirmininkui. Taigi pradėsiu nuo to, nu, kad pristatysiu savo pranešimą dėl roamingo paslaugų ir paskui galėsime diskutuoti apie tai. Džiaugiuosi, kad tiek daug jūsų susirinko pasiklausyti šio pranešimo tema labai svarbi. Maždaug 90 procentų piliečių ES turi mobiliuosius telefonus ir naudojasi mobiliosiamis paslaugomis. Žmonių skaičius tokių, kurie naudojasi tokiamis paslaugomis, nuolatos auga. Eurobarometro duomenys rodo, kad tarp tinklinio ryšio paslaugomis naudojasi du trečdaliai žmonių, kurie yra, už, kai išvyksta į užsienį. Taigi mūsų pasiūlymas mm, taip ir dabar yra su tuo susijęs, kad žmonės dažnai bijosi įsijungti savo mobilių telefonų tarp tinklinį ryšį, kai išvyksta į užsienį, kadangi bijo didžiulių sąskaitų, kurias gautų grįžę namuose, jeigu naudotųsi tokiomis paslaugomis. Taigi, mėly kolegos, padėtis yra tikrai tokia, na, kuri net, kurios neturėtų būti vieningoje Europos rinkoje. Ji netenkina nei vartotojų, nei ekonomikos dalyvių ES. Jeigu mūsų rinka yra be sienų, tai ir šioje srityje sienų neturi būti. Tarptinklinio ryšių tema nėra nauja. 2007 metais buvo priimta, pirmas, pir, priimtas pirmas, pirmasis reglamentas, po dviejų metų jis buvo pakeistas. Uh, Ir tada buvo numatyta, kad bus įvedamos aukščiausios maksimalios kainos ribos telefonų paslaugoms ir žinučių paslaugoms bei duomenų perdavimui. Buvo nustatyta aukščiausia įmanoma kainos riba, tačiau e, tuo metu dar nebuvo nustatyta riba interneto paslaugoms Buvo nustatyta ir daugybė skaidrumą garantuojančių taisyklių, kaip žinote, jūsų paslaugų teikėjas, kai nuvykstate į užsienį, privalo jums atsiųsti žinutę pranešdamas, kiek jūs turėtume dabar mokėti už telefono ryšį ir už žinutės užsienyje. Prieš keletą mėnesių komisija pateikė tarpinę ataskaitą apie tai, kaip tarptiklinis ryšys ES veikia ir rezultatas buvo tikrai, na, kiek netikėtas. Ir mobiliojo ryšio paslaugų teikėjai šiek tiek nu, sumažino kainas, atsižvelgdami į tą e, ribą, kuri buvo nustatyta, tačiau tikros konkurencijos kol kas dar neturime. Uh, nes kainos, kurios yra nustatytos ir yra artimos tai aukštutiniai nustatytai ribai. Taigi yra dar nemažai problemų ir šias problemas mes bandysime išspręsti naujų reglamento pasiūlymų dėl tarptinklinio ryšio. Ir toje komisija siūlo tokią dviejų krypčių veiklos, e, dviejų siūlo dviejų krypčių veiklos pobūdį reikia nustatyti viršutinę ribą ir toliau, kad jie egzistuotų, tačiau reikia e, kurti sąlygas tam tikriam struktūriniam pasikeitimam, kad galėtų vykti sveika konkurencija. Aš manau, kad toks požiūris yra teisingas, mums reikia daugiau konkurencijos, taigi turime suteikti atitinkamas sąlygas Ir šiandienėje diskusijoje tikriausiai nekartą apie tai išgirsime. Turime sukurti būdus atsirasti naujiems žaidėjams rinkoje. Reikia sugalvoti, kaip juos motivuoti, kad jie siūlytų savo naujas paslaugas ir kurtų konkurenciją. Taigi, struktūrinės priemonės pačios savaime yra sveikintinos. E, viena iš jų yra tokia iš ankstinė e, roamingo tarptinklinio ryšio paslauga, kad e, tie <clears throat> paslaugos teikėjai, kurie neturi savo tinklų, galėtų naudotis e, esamais tinklais ir siūlyti juose savo paslaugas. Manau, kad tai yra e, gana gera mintis. Be to reikėtų pridurti, mes siūlysime įtraukti nediskriminavimo išlygą į šį pasiūlymą, kad visi uh, paslaugos, paslaugų teikėjai, potencialus paslaugų teikėjai būtų traktuojami vienodai. Vienodos prieigos direktyvoje, kai 2009 metais e, priėmėme telekomo dokumentų paketą, tokia išlyga buvo numatyta, taigi ir tarp tinklinio e, ryšio atveju reikėtų ją įtraukti. Tai buvo didmeninė tarp tinklinio ryšio prieiga, dabar antroji struktūrinė prie, priemonė Tai yra tas vadinamas unbundling, pavienių paslaugų pardavimas. Tai reiškia, kad klientai galėtų įsigyti paslaugas iš, būdami užsienyje iš kito paslaugos teikėjo negu tas, kuris yra toje šalyje, kurioje jis gyvena. Žodžiu, atskira paslauga galėtų būti nupirkta konkurento įmonėje. Tai yra tikrai labai įdomi idėja. Ir apie tai verta pagalvoti plačiau. Komisija pateikė pasiūlymus, kaip techniškai tokį atsėjimą būtų galima įgyvendinti. Mūsų požiūriu yra trys galimybės, bet jų dabar aš smulkiai neaiškinsiu, kas domėjosi šiomis temomis, tai jau žino. Tai yra ta dualinė, paskui single sprendim sistema ir dar vienas. Trečias kelias taip pat yra įmanomas, aš neaiškinsiu, ką atskirai tai reiškia, mm, ir, aišku, mes neatsakom kaip parlamentas už techninės detalės, kaip tai būtų realybėje įgyvendinama, tai nėra mūsų uždavinys, tą turi daryti komisija kartu su atitinkamais e, ryšio reguliavimo atitinkamomis tarnybomis valstybėse narėse. Kaip techniškai tas atsiejimas vyks, tas mūsų neturėtų dominti. Techninius klausimus spręs ekspertai, tai yra jų uždavinys. Bet man tikrai bus įdomu, ką jie pasiūlys ir mes tikrai pasidomėsim, kokios tos techninės galimybės ir kaip jos turėtų veikti. Kita mano pasisakymo tema - viršutinės kainų ribos. Viską galite, žinoma, perskaityti pranešime, bet aš pasakysiu tik labai trumpai. Mes norime daug ambicingesnių kainų negu siūlo komisija, kadangi mūsų tikslas yra iki 2015 metų sukurti tokią padėtį, kad nacionaliniai tarif, tarifai būtų labai panašus į visoje ES veikiančius tarifus. Žodžiu, kad tarifai daugiau mažiau susivienodintų visose šalise. Ir jeigu norime tokio tikslo pasiekti, tai reikia jau dabar pradėti kelti daug aukštesnius tikslus. Ir mano pozicija remia vartotojų teisų gynėjai, na, o operatoriai, žinome, laik, žinoma, laikosi gal kiek kitokios nuomonės. Tačiau mes e, laikysime savo pozicijos, norime sukurti prielaidas naujiems operatoriams, naujiems veikėjams pateikti į rinką mm, ir žinoma, išklausysime nemažai dabar nuomonių apie tai, kaip galėtumėm tas kainas, kaip, kaip tos kainos vystysis, tai kaip kokios bus didmeninės kainos, kaip tai galėtų turėti įtakos mažmeninėms kainoms ir panašiai. Visą tai dar aptarsime diskusijų metu. Na ir paskutinis klausimas, kurį paminėsiu tik labai trumpai, nes kolega Kohola apie tai dar kalbės, tai yra skaidrumas ir vartotojų apsaugos gerinimas. Imko komitetas atsako už šį klausimą, aš peržiūrėjau kolegų poziciją šiuo klausimu, jų nuomonės projektą. Nuomonės projektas yra tikrai puikus. Kolega Kovola padarė puikų darbą ir mm, sekant šiais pasiūlymais tikrai žmonės neturėtų artimiausių metų išgyventi jokio, jokių e, sukrėtimų pažvelgia į savo sąskaitą, kai grįžta į užsienį, bet tai turėtų būti taikoma ne tik tai ES e, viduje judantiems piliečiams, bet ir tok, tiems, kurie išvyksta į na, artimą į užsienį, uh, ir nori ten pasinaudoti tomis e, pačiomis paslaugomis kaip ir ES. Taigi reikia sukurti kažkokią tai galbūt irgi viršutinę kainos ribą, kuri negalėtų būti peržengta arba sąskaitos nustatyti limitą, kad žmonės apsaugotume nuo tokių nemalonių pojūčių grįžus namo, kai sąskaita sukelia tiesiog šoką. Na tai tokių, tokie yra pagrindiniai šio pranešimo aspektai. Ir prieš pereinant prie diskusijų norėčiau dar vieną dalyką pasakyti, tiesiog kokie klausimai mane labiausiai domintų e, šioje diskusijoje su ekspertais. Visų pirma, kaip sukurti daugiau konkurencijos rinkoje. Jeigu pasižiūrėsime į kitas rytis, pavyzdžiui, į oro vežėjų sritį, tai pasakysiu tikrai, ar kas nors galėjo patikėti kad, kad, kad kada nors bus įmanoma iš Müncheno į Briuselį nuskristi už 20-30 eurų. Taigi rinkos atvėrimas pigi, pigių skrydžių bendrovėms buvo tikrai didžiulis postumis konkurencijai atsirasti. Atsirado labai daug operatorių, labai daug oro vežėjų. Neaišku, kokiu dar nėra garant, paskaičiuota, kokios tai turės įtakos e, tiems tradiciniams vežėjams e, Kol kas jų kainoms tai dėlės įtakos dar neturėjo. Na, telekomos srityje taip pat jau egzistuoja daugiau konkurencijos, bet aš norėčiau, kad jūs kaip ekspertai e, išsakytumėte mintis, kaip turėtų būti sukurta ta didesnė konkurencija, bet žinoma, detalės, techninės detalės jau nuspręs komisijos ir tarybos ekspertai. Kitas mm, klausimas, kainų klausimas, aš jau dabar žiūriu į kolegą Rūbigą, jis praeitos diskusijos metu jau pasakė, kokių yra gerų tarifų šalies viduje, nacionalinių lygmenių, mm, Vokietijoje arba Austrijoje, kai kurie operatoriai šalies viduje siūlo iš tikrųjų labai gerus tarifus, pavyzdžiui, 8,80 eurų mėnesiui naudojant smartphone. Uh, telefoną tūkstantis minučių, tūkstantis SMS žinučių ir tūkstantis megabaitų. Taigi fiksuotos kainos tarifai šalių viduje yra tikrai labai labai geri, labai palankus, bet užtenka išvažiuoti iš šalies 10 km už sienos, pavyzdžiui, iš Tranšteino į Zalcburgą tai kaina išauga ne 10, bet kokį 30 kartų ir visa tai vyksta ES vidaus rinkoje. Tai yra absoliučiai nesuvokiama padėtis. Todėl mane tikrai labai domina, kaip yra įmanoma tokius gerus tarifus siūlyti nacionalinės valstybės ribose ir šitaip plėšikauti, kai žmogus išvyksta į užsienį. Reikia įsiaiškinti, kodėl ir kaip tai vyksta ir kol kas aš dar jokio uh, mane tenkinančio atsakymo į šį klausimą nesu gavusi. Taigi, taip, tokie būtų man labiausiai rūpimi klausimai. Ačiū už galimybę man pasisakyti. Aš dėja galiu būti tik iki 17 valandos šiame posėdėje, bet tikiuosi, kad iki 17 valandos mes šį klausimą jau ir išspręsime. Dėkojame, sako pirmininkas. Dabar pradėsime diskusiją su ekspertais. Robert Mūrik yra pirmasis iš telefonika bendrovės būsiu dėkingas, jeigu laikysitės savo kalbėjimui skirto laiko. Prašom. Uh, uh, pane Nibler ir pane Korhola, dėkoju už jūsų malonų kvietimą dalyvauti šiuose klausimuose, kuomet manęs paprašė telefoniką vardu tarti keletą žodžių. Aš iškart pagalvojau, ką mes galvojame apie. Um, e, tarp tinklinio ryšio trečią variantą. Tai yra tarsi Hollywoodo filmai, kurie kas kelius metus filmuojami iš naujo. Tačiau iš tikrųjų tai yra visiškai naujas dalykas, nes e, trečias variantas tarp tinklinio ryšio yra naujos galimybės, kuris tikrai e, visiškai naujas galimybės, naują struktūrą stengiasi pasiūlyti. Uh, kad jau nebeliktų to tarifų nustatymo kasmet, kad būtų sprendimas rastas tvarus ir ilgalaikis. Iš pradžių gan skeptiškai vertinome tą pasiūlymą, tačiau mm, po ilgos analizės mes e, supratome, kad galima surasti veikiantį struktūrinį pasiūlymą. Ir mes e, sprendimą mes e, tikrai sveikiname komisijos pasiūlymą, galvojame, čia tikrai yra daug svarbių elementų, bendrai remiame jos. Pagrindinės mintis būtų, aš čia norėčiau kreiptis Europos parlamentą ir paprašyti pažvelgti į holistiškai, kaip į paketą, ne į atskirus elementus, fragmentus. Taigi, mes galvojame, kad struktūrinis sprendimas veiks. Uh, Ir tai bus e, vienas iš veiksnių, kuris leis išspręsti tą tarptinklinio ryšio problemas. Ir mes galvojame, kad tikrai e, į tą paketą galima įdėti ir daugiau elementų, kad būtų užtikrinta sėkmė. Aš vėliau kiek plačiau pakalbėsiu apie tai, kad galvoju, jog pasiūlyme trūksta išimties operatoriams, kuri dabar taiko nacionalinius ar beveik nacionalinio ligmens tarifus. Nes jeigu ir taip tie operatoriai tą daro, tai kam tada reikėtų dar tuos sprendimus papildomai taikyti? Antras dalykas, daug girdžiu apie didelius tarifus už duomenų perdavimą, tačiau mes taip pat per pastarosius kelius metus matėme, jog tarifai už duomenų perdavimą labai smarkiai krito. Matėme, daug rinkodaros pastangų, stengiantis pasiūlyti naujus kainų planus e, duomenų tarp tinkliniam ryšiui, kurie buvo tikrai labai įdomus. Taigi kainos smarkiai sumažėjo ir mes kaip e, telefonika tikrai labai sparčiai judame į priekį ir manome, kad 2015 metais duomenų tarp tinklinio ryšio kainos bus iš esmės tokios pačios kaip ir vietinio e, ryšio kainos. Manau, kaip parlamentas turėtumėt kelti klausimą, ar jūs galvojate, jog struktūrinis sprendimas tikrai veiks. Taip ar ne? Manau, kad tai yra lemiamas klausimas. Jeigu jūs galvojate, kad struktūrinis sprendimas pasiteisins, tai rinka automatiškai sumažins mažmeninės kainas. Rinka veiks realiai ir tada jau nebesvarbu, kokias maksimales aukščiausias kainų ribas nustatysite reglamente, e, taisyklėse. Nesvarbu, ar tai bus 20 centų, 25 centai ar 55 centai. Rinka pati nuspręs, kokia turėtų būti kaina ir aišku, kad ji bus gerokai mažesnė nei aukščiausia kainos riba. Aišku, galima nustatyti saugiklius, nustatytas aukščiausias kainos ribas tam, kad vartotojai turėtų garantijas, tačiau mūsų požiūrių komisijos pasiūlymas dėl aukščiausių kainų ribų yra geras. Manau, kad svarbiausia yra galvoti, kad tos um, aukščiausios kainų ribos skatintų um, prisijungti prie rinkos, skatinti naujus dalyvius ateiti į rinką ir joje veikti. Nes jeigu tie nauji dalyviai neteis į rinką, tai struktūrinio sprendimo neturėsite. Mes, jeigu galvojame, kad struktūrinis sprendimas nepasiteisins, neveiks, tai tada ir nereikia e, jo tvirtinti. Jeigu jūs negalvojate, kad jis veiks, kam jis reikalingas, nes jį pakankamai brangu bus įgyveninti operatoriams, ypač smulkesniems operatoriams tai tada reikia ieškoti kitokio išmintingo būdo, kaip nustatinėti kainas ir nesirinkti struktūrinio sprendimo. Aš manau, jūs kaip parlamentas tiesiog turite dabar apsispręsti, ar jūs rinksite struktūrinį sprendimą su uh, aukščiausiamis kainos žybomis, e, kurios skatintų naujus dalyvius ateiti į rinką, arba jūs ieškote kitokių sprendimų, kitokių variantų. Ir dabar įvertinu įvairius pasiūlymus, kokių čia girdima, matoma aplinkui, kurie pasiekia ir parlamentą tai man įspūdis susidaro toks, kad jūs lyg ir pasirinkote pastarąjį variantą. Jūs galvojate, kad struktūrinis sprendimas nepasiteisins ir jūs galvojate, kad reikia labai griežtų aukščiausios kainos ribų. Tačiau jeigu pažiūrėsime į lenteles, ypač dešinę pusę, tai pamatysime, kad štai e, parlamentas pasirinko, e, pavyzdžiui, balso ryšio e, srityje tokias aukščiausias kainos ribas, kokios e, palyginti su komisijos pasiūlymais yra labai skirtingos. GSMA mes pasikreipėmės į nepriklausomą įmonę Mm, pasižiūrėti MTNO e, perpardavėjų varianto, kokios yra aukščiausios kainos ribos dabar. Matote, matome, kad MVNO dažniausiai pripažįsta tokius variantus, kur labai nedaug yra darbuotojų ir iš esmės jie nelabai turės galimybių e, pasiūlyti tokią kainą. Uh, Tai aš sakyčiau, kad reikėtų protingas e, aukščiausias kainos ribas nustatyti, palikti judėjimo laisvės operatoriams, kad į rinką galėtų ateiti naujų dalyvių, nes kitaip be tų naujų dalyvių neveiks sprendimai. Ir aš manau, kad tai yra svarbiausia. Mm jeigu nustatysite tai ir aukštas kainas, vis tiek konkurencija jas pakeis. Ir 2015 metais matysime, kad jeigu nėra konkurencijos, kuri numušto kainas, tai tada galima padaryti 2016 metais peržiūrą. Tai čia nėra toks variantas, kad vienas tik viską pastatė ant kortos ir viskas. Vis tada galima peržiūrėti nuostatas. Ir dar vienas dalykas. Mes galvojame, kad pasiūlyme turi būti numatyta alternatyva struktūrinio sprendimo gyvendinimo kaina yra pakankamai didelė. Jeigu turi 25 milijonus vartotojų, tai, tai aišku, gal tai nesvarbu, bet jeigu turi kokius 300 tūkstančių tik tai klientų, tai aišku, tada ta kaina jau yra didelė, santykinai vertinant. Ir būtent tie smulkesni operatoriai dažniausiai galvoja, ar tikrai mes galėsime ateiti į tą naują rinką su, tokia, su tokiu kainų planu, kur uh, už tarptinklinį ryšį duomenų perdavimo galime uh, imti tokią kainą kaip už vietinį ryšį. Aš manau, kad reikia galvoti apie komisijos, pinios krus pasiūlytą skaitminę darbo atvarkę, galvoti, kaip paskatinti konkurenciją rinkoje. Būtent tie smulkiai operatoriai turi daugiau galimybių remianti šio pasiūlymu nei kiti operatoriai. Ir manau, kad būtent reikia ieškoti variantų, kaip uh, tiems operatoriams suteikti galimybę paimti likimą į savo rankas. Kokios būtų išvados? Mes galvojame, kad uh, struktūrinis sprendimas gali pasiteisinti, jeigu jis būtų tinkamai suformuotas, aišku, reikia tokių aukščiausių kainų ribų, kurios pritrauktų investuotojus. Dabar mes galvojame, nustatytos aukščiausios kainos ribos nėra tikrai patrauklios, kad nauji investuotojai būtų pritraukti. Aišku, turite čia nuspręsti, ar jūs rinksitės kainų reguliavimą, kaip kad mes matėme iki šiol, ar jūs galvotumėt, kad reikia rinktis tvarų ilgalaikį sprendimą, ko mes siektume. Manau, kad reikėtų galvoti apie tą išimti, ką aš jau paminėjau, tiems operatoriams, kurie jau dabar taiko tokias kainas, kurios artimos yra vietinio ryšio kainams. Aš manau, kad mes galime išspręsti esamas problemas. E, toks būtų mano pasisakymas. Atsiprašau, kad minutę vėliau, e, ilgiau kalbėjau. Äh, Ačiū. Dabar aš pasiūlysiu pirmiausia kalbėtojams visiems pasisakyti, reiks šiek tiek sukeisti eilės tvarką. Ir jums reikės dabar tiesiog pasikeisti. Tiesiog pasikeiskite vietomis, kad jūs galėtumėte čia kalbėti. Sorry, uh, I'm just going to try to find you. Hello. Okay, the next is uh, Immanuel Forest. Toliau Immanuel Forest. Galbūt jau galėtų ir antrasis kalbėtojas ateiti, nes čia techniškų, techninių problemų kol kas yra. Angelika Benitė, jau nuo tai kompiuterio. Perhaps first sit down and then we hope. Welcome and uh, if you want, if you're... Sveikiname ir kai būsite pasiruošęs, prašom pradėti. Dėkuoju, pane pirmininkė. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad uh, mes visada rėmėme komisijos uh, sieki sumažinti tarp tinklinio ryšio kainą vartotojų labui. Mes pritarėme skaitmeniniai komisijos darbo tvarkiai. Aš matau, kad po manęs kalbės Transatel atstovas ir esu tikras, kad jis paaiškins, kaip ketiname taikyti novatoriškas technologijas vartotojų labui. Taigi mano pasakymas labai paprastas. Visų pirma, mes manome, kad komisijos siūlomas struktūrinis sprendimas yra labai sudėtingas ir e, iš tikrųjų per stiprus vaistas tai problemai spręsti. Antra, mes galvojame, kad e, didmeninė prieiga gali atnešti rinkai tam tikros žalos. Mes turime e, kitą pasiūlymą, kuris e, panašus į telefonikos kolegos pasiūlymą, kaip galima paprasčiau pasiekti skaitminės darbo tvarkės tikslų. Visų pirma, mes galvojame, kad e, atsiejimo principas yra labai sudėtingas sprendimas, sudėtingas e, vartotojams, daugumai vartotojų bus sunku suprasti, kodėl vieno operatorių turi vietos, paslaugoms pasirinka kitą. Tartinktiniam ryšiui tai bus e, sunku taip pat uh, mažmeninkams bei operatoriams e, prireiks e, naujų investicijų informacinės sistemas ir dėl saugumo priežasčių. Priminsiu Jums, kad praeitie e, susidūrėme su problema, kai buvo bandoma perdavėjus rinktis fiksuotos telefonijos rytyje ir tai neatnešė fiksuotoje rinkoje gerų rezultatų vartotojams tai neveiks taip pat ir žiūrint iš konkurencijos požiūrio taško, nes e, bus nemaži įgyvendinimo kaštai ir tie kaštai proporcionaliai bus didesni mažesniems operatoriams negu didesniems ir todėl aš bijausi, kad e, būtent didies, didieji operatoriai daugiau ar mažiau lengviau priima komisijos pasiūlymą. Ir kitas dar svarbus dalykas e, - didelių firmų pavadinimai čia suvaidins ypatingą vaidmenį. Aš pastebėjau, kad e, BIG mūsų e, kompanijos pavadinimą sunkiau ištarti, todėl e, telefonikai, Orange ar kitoms didelėms grupėms tai padaryti bus geriau. Aš čia nenoriu savo konkurentų reklamuoti, žinoma. Dabar kalbant apie didmeninę prieigą ir čia mano pagrindinė mintis, e, pirmųjų sakinių aš norėčiau patekti pavyzdį tariama, kad e, turėtų atsirasti kažkokie alternatyvūs paneuropiniai operatoriai, kad galima būtų vartotojui pateikti europinę tarptinklinę paslaugą. Iš tikrųjų taip nėra, nes labai e, Per daug paprasta būtų įsivaizduoti, kad prancūzai pirktų SIM kortelę iš operatoriaus Luksemburgė ir tokiu būdu e, naudotųsi uh, tarptinklinę paslaugą ne užsienyje, o namie. Ir bus labai sunku skirti Airį, Airijos pilietį, kuris turi tą europinę paslaugą iš e, Luksemburgo operatorių ir kuris naudojasi ją Prancūzijoje ir tarp prancūzo, kuris turi prieigą prie Luksemburgo SIM kortelės ir neteisėtai naudojasi tą pan europinę paslaugą kaip vietos paslaugą. Taigi mes manome, kad tas didmeninė, didmeninė prieiga e, gali būti naudojama tarpinkliniam e, tarpinkliniam ryšiui, bet tai turės neigiamą poveikį rinkai. Turiu pasakyti, kad jau susidūrėme su, pro, su problemomis dėl e, tų struktūrinių sprendimų, kuriuos siūlo komisija. Visų pirma, mes galvojame, kad tai prieštarauja tam, e, kad e, prieiga prie rinkos e, e, bus ribojama pačios komisijos pasiūlymais. Mes taip pat manome, kad prieigos reglamentavimas visų pirma paprastai priklauso valstybėms narėms ir tada pasiūlytos priemonės neproporcingos, nes užgriebia per toli. Kodėl taip yra? Kaip, e, jūs ir, e, kaip aš jau ir sakiau, e, sakykime, prancūzas gali pasinaudoti Luksemburgo SIM kortelę ir naudotis europiniam paslaugą, pasinaudodamas Luksemburgo ar Airijos paslaugos teikėjų. Tiesą sakant, komisija atliko rinkos analizę Jie atsispindi komisijos personalo darbo dokumente e, paskelbtame pereitą Liepą ir 35 e, puslapyje kalbama, kad ten buvo panalizuoti trys sprendimai. E, tai būtų MVNO prieiga riboti arba leisti tai visiems paslaugų teikėjams. Taigi, jeigu MVNO prieiga e, tarptinkliniam ryšiui būtų limituojama, tas pasiūlymas buvo atmestas. Kodėl komisija jį atmetė? Todėl, kad jie pamatė vieną trūkumą. Jeigu e, nebus ribojama tik tai e, tarptinkliniam ryšiui tai šis sprendimas iškreips kon konkurenciją nacionalinėse rinkose. Taigi, e, komisija, siūlydama savo sprendimus, iš tikrųjų kalba apie tikrą pan-europinę. Europinį sprendimą tiek tai tarp tinkliam ryšiui, tiek vietos paslaugoms, bet mes matome, kad tas sprendimas yra e, e faktiškai toksai, kuris e, iškreiptų konkurenciją ir trukdytų jai vystytis. Na ir pabaigoje norėčiau taip pat paminėti, kad e, mums, e, nors ir nenoriu vėlgi nieko e, reklamuoti, galų gale gali atsitikti taip, kad į Europos rinką ateis Google arba Apple, nes jie pasinaudos iTunes uh, tarifinėmis e, priemonėmis ir tada tuo pasinaudojant e, Google ir Apple ateis į Europinę rinką kaip MVNO, bet ne vien tik tai Europiniam tarptinkliniam ryšiui, bet ir tam, kad teiktų vietos ryšį, nes bus labai sunku atskirti tarptinklinę paslaugą nuo vietos e, paslaugos. Dabar dėl duomenų srautų e, kainos e, ribojimo turiu pasakyti, kad e, dabar taikomas kainų kainodaros schemas nebesiriame nei megabaitais, nei gigabaitais. Nebeskaičiuojama, ar bus perduota megabaitas ar gigabaitas duomenų. Tad mums tinkamas būdas uh, apmokestinti vartotoją būtų elgtis taip, kaip viešbučiai veikėsi teikdami Wi-Fi paslaugas, nustatant e, tam tikrą kainą per e, valandą, per dieną ar per e, savaitę ir taip toliau. Ir tada tikriausiai e, e, didmeninėje e, prekyboje e, reikėtų galvoti apie tarifinės schemas, kurios e, E, nustatytų tam tikrą fiksuotą mokestį e, tam tikram lygmenį e, vienam vartotojui per vieną dieną, pavyzdžiui. Žinoma, turi būti palikta tam tikra marža operatoriams, kad galima būtų ir mažų srautų tam tikrą apmokestinimą įvesti. Na ir pabaigoje pasakysiu, kad mūsų mintis apie tinkamą būdą uh, Ir be abejo, tai yra laisvanoriškas operatorių pasiūlymas, ne tik mūsų, bet ir kitų operatorių pasiūlymas, norint įgyvendinti 2015 metų skaitmeninę darbo tvarkę. Būtų toks operatorius, e, galėtų būti priverstas e, reikalauti e, fiksuoto mokesčio už vietos e, tarifinės schemos išplėtimą geografiškai. Ir tai reiškia, pavyzdžiui, kad jeigu aš gyvenu Prancūzijoje ir vykstu į Vokietiją ir keliauju Europoje, jeigu vieną dieną tai darysiu, tai tarkime už vieną eurą aš e, galėčiau išplėsti savo mokėjimo planą ir tada mokėti tikrą euro tarifą. Mes e, tą panaudojame jau Prancūzijoje prieš dešimt e, metų, e, pakeisdami savo apmokestinimo schemą ir atsisakėme to vadinamojo nuolatinio skaičiavimo. Mes manome, kad tokiu būdu tai galima būtų sutinkamai su <laughs> skaitminę darbo tvarkę e, įvesti tokią tarifinę schemą, europinę tarifinę schemą visoje Europoje. Dėkuoju. Tai tada e, ženkime tolin. E, ponas Jacques Bonifay from Transatel. Jam suteiksiu žodį. I don't know.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 įmoniai, kuri dirba šešiose valstybėse, tai yra pelninga įmonė, nuo 8 iki 10 milijonų yra mūsų pelnas. Mes teikiame Europos tarifą dažnai keliaujantiems, mes taip pat siūloma vietinius tarifus ir prieš keliarius metus įdėgėme tos naujus tarifus, dabar jau dirbame 10 metų taip. Mes taip pat teikiame MVNO Ir šiandien turime apie 17 MVNO Europoje, apie 5 tūkstančius turime abonentų. Um, techninė infrastruktūra sujungta su 8 tinklais Europoje. Taigi, kokios yra paslaugos? Jos yra paremtos multi-imsi architektūra Tai reiškia, SIM kortelė, kuri yra šiame telefone, aš galiu turėti toje SIM kortelėje penkis numerius Prancūzijos, Belgijos, Olandijos, Luksemburgo ir Šveicarijos, skirtingus penkis uh, numerius Mobistaro, Orange, uh, Tango, Luksemburg ir uh, Olandijos operatorios ir taip toliau. Turiu Šveicarijos numerį, nors Šveicarija nėra ES narė. Tačiau tai reiškia, kad VNO dirba ir už ES ribų Europoje. Turi, užtikriname ir nacionalinio, ir tarptinklinio ryšio domenų perdavimą Galiu išplėsti savo verslą taip pat ir Izraelį, pavyzdžiui, ir JAF, ir galiu vietinius tarifus pasiūlyti Europos gyventojams ten. Tiesiog mm, nedarau ten, kada, nedarau to, kadangi kol kas neturi tokios apriepties, tačiau mūsų augimas yra pakankamai geras ir yra tikrai labai daug prancūzų dirbančių Šveicarijoje ir Luksemburgė. Mes teikėme tarptinklinį ryšį. Dėl aktų, pavyzdžiui, mūsų vidutinė sąskaita yra apie 95 eurai per mėnesį, taigi mūsų yra stambus vartotojai. Mano marža yra apie 140 procentų. Galite matyti, kad aš galiu kompensuoti savo vartotojų išlaidas maždaug per 12 mėnesių. Kodėl aš tai sakau? Ta ekonominė informacija yra labai svarbi, kai nori paskaičiuoti, kokia būtų gera aukščiausia kainos riba mažmeniniai ar didmeniniai priekybai. Kaip aš jau sakiau, tie sprendimai veikia ne tik Europoje, bet ir už Europos ribų ir galime paklausti, kodėl Transatel nėra didesnė įmonė, kodėl mes turime tik 10 tūkstančių abonentų. Papra, priežastis paprasta. Mes bandėme dirbti su Junktinė karalystė. Neįmanoma su Vokietija, neįmanoma su Ispanija, neįmanoma su Italija, neįmanoma. Taigi esame įstrigę. Galime dirbti tik Prancūzijoje, Niderlanduose, Belgijoje, Luksemburgė, Šveicarijoje. Tiesa, dėl Šveicarijos man prireikė septynių metų, kad sutarčiau. Ir, pavyzdžiui, su tokiais operatoriais kaip iš Vokietijos aš negalėjau sutarti dėl traptinklinio judriojo ryšiaus, ryšio. Tai yra todėl, kad aš galėjau drąsiai pasiūlyti geresnius tarifus savo vartotojui iš Prancūzijos, kuris vyksta į kitas šalis. 95 procentų atveju būtent tai yra pagrindinė priežastis, yra kodėl aš dirbu su 10 tūkstančių abonentų, nors galėčiau apimti, ko ir siekiu, aišku, bent 10 milijonų. Uh, Manęs buvo paprašta pasakyti, kad e, iš tikrųjų e, yra geras europinis sprendimas. Transatel iš tikrųjų nėra vienintelė įmonė, kurie užsijima e, šiomis paslaugomis MVNO, tačiau kai kurios bankrutavo, kadangi nesugebėjo to palaikyti. Multi-imsi MVNO yra tikrai įmanomas sprendimas, tačiau mums reikia paramos, kad MNO kitose valstybėse narėse taip pat dirbtų kartu, turėtų norą bendarbiauti. Čia turi būti aiškus politinis pareiškimas padarytas, kad tai yra geri sprendimai. Labai trumpai dabar dėl struktūrinio pasiūlymo. Aš manau, kad E, sprendimas, kurį naudoja Transatel, yra ketvirtas variantas. Iš tikrųjų, mes dirbame jau dešimt metų su tokiu variantu, tai būtų galima jį svarstyti. Manau, kad e, aišku, stambiausias teikėjas yra stambiausias konkurentas, taigi reikia tai svarstyti. Dėl local breakout sprendimo, kas yra svarbiausia, tai yra galutinio vartotojo patirtis. Uh, kuri yra geriausia įmonė pateikti geriausius paslaugos. Tai aišku yra Apple arba Google su Android sistema. Tai aš manau, kad iš tikrųjų su Local Breakout yra puikios galimybės atsiveriančios Google ir Apple. Nežinau, ar mes čia pasinaudosim Kalifornijos patirtim, bet gali tai būti. Manau, kad amerikiečiams ar kinams, kurie atvyksta Europą, tai būtų puikios galimybės, nes jie galėtų e, skambinti vietinį, e, jie galėtų pasinaudoti vietiniais tarifais, mes taip pat galėtumėm pasinaudoti vietiniais tarifais e, ryšiui su Amerika ar Kanada, taigi aš manau, kad abiem pusėm būtų naudinga. Imsi kritikuojama yra dėl to, kad tai yra pakankamai sudėtinga sistema, tačiau mes galime pakankamai paprastai įdėkti tuos sprendimus, tai nėra taip sudėtinga. Dabar dėl ekonominės erdvės tarptinklinio ryšio teikėjams. Jeigu norite, kaip tarptinklinio ryšio teikėjas pasiūlyti naują verslą, tai turite, reik, turite turėti techninę infrastruktūrą, skambučių centrą ir taip pat visą operacijų centrą palaikymo. Tai yra pakankamai brangiai kainuojančios operacijos, bet to reikia pritraukti vartotoją, reikia reklamos, reikia uh, pakankamai didelių išlaidų. Taip pat, jeigu teiki tarptinkinį ryšį ir nori e, konkuruoti su MNO, jeigu esi toks kaip Vodafonas, pavyzdžiui, ir nori konkuruoti Prancūzijoje, tai aišku, kad tavo kaina turi būti 20 procentų mažesnė nei MNO. Jeigu esi mažesnė įmonė kaip Transatel, tai tavo e, tarifas turi būti dar 30, e, maždaug 30 procentų mažesnė. Ir čia aš pateikiu tuos skaičius pasiremdamas dešimties metų patirtimi, tai nėra kažkas iš dangaus. Uh, Aš žinau, kad jeigu negaliu pasiūlyti tarifą, kuris būtų 30 procentų mažesnis nei MNO, tai tikrai aš neparduosiu savo paslaugos. Tas naujas verslas, kuris dabar bus organi... E, sukurtas, yra skirtas konkurencijai sustiprinti, tai aišku, kad turėsi savo visas įsisteigimo išlaidas atsimti per 12 mėnesių. Tai reikia turėti omenyje. Čia aš vėlgi pasiremiu Transatel patirtimi, aš nesileisiu per naukį detalės, bet noriu pasakyti, galvojant apie um, sprendimus dėl duolai EMC, tai galvojant apie konkurenciją, tikrai nesugebėsi konkuruoti e, ypač jeigu mažmeninės kainos maksimali riba mažės. Uh, Europa turi pasirinkti arba skatinti konkurenciją ir sutikti palaukti keliarius metus, kad pamatytų realų rezultatą, arba mažinti tarptinklinio ryšio mažiausią kainos ribą, bet tada nebus jokios konkurencijos ir uh, mano įmonė užsidarys po keliarių metų. Transatel turi konkurentų, gali, aišku, sprendimus tam tikrus įgyveninti, nors tai nėra labai lengva, bet e, mano sprendimas, apie kurį aš kalbu, jis egzistuoja ir veikia. Kas svarbu, e, MNVO, aišku, labai svarbus yra susitarimai dėl tarptinklinio ryšio, tarptautiniai susitarimai, net ir nacionaliniams MNVO tas yra labai svarbu ir tai turės poveikio rinkai, aišku, dėl to ar lengva uh, tai įgyvendinti galima galvoti. Toliau reikia galimybių ne europinėms kompanijoms, e, kad jos galėtų pasiūlyti gerus tarifus ne europiečiams, bet tada reikia būti atsargiam, kad pinigai iš Europos neiškeliautų kažkur kitur. Tai tiek ir atsiprašau, kad kiek ilgiau kalbėjau. Taip pat ir jums dėkoju už pasisakymą. Daugiau suteiksiu žodį ponui Tony Shotel. Kaip manau, jis, matau, jis jau atsisėdo. Prašau. Already, but... Thank you, Chairman Royal. Thank you, Ms. Niebler, Ms. Corolla. Uh, and indeed, thank you to all the members. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Nibler, ačiū ponė Korhala už šią galimybę šiandien kreiptis į jūsų komitetą. Žinoma, norėčiau mm, padėkoti Jums ir kaip vartotojas už uh, Jūsų darbą atliktą uh, rengiant ankstesnės tarptinklinio ryšio iniciatyvas, tikrai kaip Europos pilietis vertinu jūsų darbą. Tačiau aš manau, kad komisijos nariai Nelly Krūs e, labai daug padirbėjo siekdama, kad tarptinklinio ryšio mokestis išnyktų iki 2015 metų. Tai verčia mus pažiūrėti į bendrą požiūrį, kaip mes reguliuojame tarptinklinį ryšį. Keletą dalykų norėčiau Jums pasakyti per man skirtą laiką. Pirma, iš tikrųjų, aš manau, kad didmenių lygių egzistuoja struktūrinė problema. Dauguma iš tinklų konkuruoja dėl tam tikrų lygių ir jeigu tokia konkurencija bus, tai tada tai atves prie žemų tarptinklinio ryšio kainų tą matome atsitinkant nacionaliniu lygmeniu. O kodėl to nėra tarptautiniu lygiu? Todėl, kad stengiamasi subalansuoti į įeinantį ir išeinantį ryšį. Mes žinome, kad e, tai jau yra įvardinta, aš turiu galvoj, e, srautų subalansavimas yra įvardintas kaip vienas, viena iš svarbiausių problemų. Tai taip pat e, pabrėžia ir komisijos personalo darbo dokumentas. E, yra sutarta balansuoti tą, tuos srautus ir tada taikyti e, tam tikrus e, maržinius tarifus. Tačiau statistika e, neparodo jokių teikiamų pokyčių, nes e, ne, nedidelis skaičius e, brangių minučių yra bandamas atsverti didelių skaičių pigių minučių. Viso to poveikis tas, kad maži operatoriai, kurie turi didelių stimulų e, teikti e, žemos kainos paslaugas, tokiu būdu negali išsilaikyti rinkoje. Pone Nibler, jūs visai įdomiai savo pasisakymę užsiminėte apie oro linijų uh, sektorių. Mes žinome iš Vokietijos atvejo, kai tarp didelių oro pervežėjų buvo atsisakyta tam tikros rautų subalansavimo. Taigi, aš siūlau, kad tas e, srautų balansavimas e, būtų sustabdytas. E, suprantu, kad ta problema galbūt dabar per didelė, tad mes atidėkime ją į šalį. Rinkos taip pat negali kol kas e, užtikrinti tvarių e, rinkos reguliavimų. Tačiau, kai mes e, nesame tvariai e, konkurencingi, tai e, reikia imtis atitinkamų e, veiksmų vartotojams apsaugoti. Aš manau, kad atliktas e, herojiškas darbas apskaičiuojant taptinklinio ryšio kaštus. Nors studijos autoriai pripažino, kad gauti duomenys yra pakankamai konservatyvūs. Mes e, turime jau keletą operatorių, kurie sugeba pasiūlyti nuo 1 iki 5 euro centų tarifus už 1 megabaitą. Tad e, ir mes e, didmeninėje rinkoje galime pasiūlyti tokius tarifus. Ar žmonės e, skuba pasinaudoti tokiais e, puikiais tarifais? Ne, e, dėl to, kad egzistuoja srautų subalansavimo problema. Aš suprantu, kad yra susitarimų su įvairiais operatoriais už 5 centų kainą, kurie iš tikrųjų egzistuoja. Ir tos kalbant apie balso telefoniją ir e, SMS srautus. E, pone Libre, e, e, pone Nibler teikia gerus pasiūlymus, bet galėtume žengti dar toliau. Jeigu tie tarifai artės prie kaštų, tada ko gero ir galėsime kalbėti apie paneuropinius mažveninius pasiūlymus. Ir aš manau, kad tai yra pas, tikrai pasiekiama tam tikrose ribose. Jeigu pažvelgsime į JAV rinką, tai mes matome, kad ir e, panamerikiniai pasiūlymai turi tam tikras ribas. E, e, nėra ne vieno JAV operatorius, kuris veiktų visoje šalyje. Visi jie pasinaudoja atskirų operatorių paslaugomis. E, bet keturi didieji operatoriai Šiaurės Amerikoje savo e, sutartyse turi tam tikras ribas, e, pagal kurias, jeigu jūs išeinate už savo tinklo ribų, tada jūsų sutartyse atsiranda tam tikri ribojimai. Kita mano mintis kad e, skirtingai nuo didmeninio lygmens, kur yra tik tai vienas siūlomas sprendimas, tai yra kainų ribojimas, mes mažmeninėme lygmenyje turime du pasiūlymus - kainų ribojimas ir struktūrinės priemonės. Na ir kalbant apie struktūrinės priemonės, e, reiškia, kad e, didmeninis kainų apribojimas turėtų būti perkeliamas į mažmeninį sektorių. Taigi yra tam tikra sąsaja tarp mažų e, mažmeninių tarifų ir labai aukštų mažmeninių tarifų, kurie būtų taikomi tų operatorių atveju, kurie nori įsitvirtinti toje rinkoje. Mes turime užtikrinti e, naujų operatorių prieigą. Jeigu to nepadarysime, jeigu tai e, pavyks padaryti, tada matysime, kad konkurencijos privalumai bus perduoti galutiniam vartotojui. Ir tada galėsime galvoti apie reguliavimo e, mažmeninėje rinkoje anuliavimą, taip kaip siūlo komisija. Aš manau, kad po 2016 metų, e, jeigu nebus pasiekta tinkamų rezultatų, bus galima galvoti apie tam, tikro, e, tam tikrų viršutinių ribų nustatymą. E, taigi struktūrinės priemonės siekia ribotų tikslų, paprasčiausiai perkelti kainų ribojimą didmeninė rinkoje į mažmeninę. Na ir e, paskutinė mintis e, yra paprasčiausiai pasakyti, kad mes galime pasiekti europinių pasiūlymų iki tam tikro lygmens, jeigu sureguliuosime e, didmeninės kainas. Ir būtent tai turėtų pasinaudo, pasitarnauti kaip signalas sušvelninti reguliavimą mažmeninėse rinkose ateityje. Dėkoju. Na, o dabar pakviesiu paskutinę kalbėtoją, ponę Moniką Štainarovą, jeigu teisingai ištariu jūsų pavardę, sako pirmininkas. Thank you, Mr. Chairman, um, Mrs. Uh, Niebler and Mrs. Korhola. Uh, ačiū pirmininkė, ačiū ponė Niebler, mm. ponai ir ponios. Labai ačiū Jums už man suteiktą galimybę pasisakyti ir pasidalinti mintimis dėl tarptinklinio ryšio reglamento numeris 3. Šitas reglamentas yra labai svarbus tarptinklinio ryšio kainos vartotojams yra tikrai labai reikšmingas klausimas. Mėginsiu atsakyti ir jūsų klausimus, bet aišku labiausiai kalbėsiu apie vartotojo perspektyvą. Bet noriu pradėti nuo šiek tiek platesnio mm, vaizdo. Duomenų perdavimas, ypač e, Belaidis duomenų perdavimas yra labai svarbus dalykas, didėjant mobilumui. Ir didžiulės kainos kol kas yra labai ribojantis e, faktorius, neleidžiantis įgyvendinti mūsų vieningos rinkos idėjos. Ir tam nėra ir techninio jokio pateisinimo. Praėjo keturi su pusę metų nuo pirmojo reglamento įsigaliojimo. įsigaliojimo Tačiau vis tiek vartotojams tenka mokėti didžiulę kainą už tarptinklinį ryšį, už duomenų perdavimą ir žmonės nepasitikė dabartinėmis taisyklėmis vengia naudoti telefoną, išvykę į užsienį, netgi jų telefonus išjungia. Ta rodo 2010 m. Eurobarometro tyrimas skirtas tarptinkliniam ryšiui. Ką daryti? reikėtų mėginti pašalinti tarp tinklinio ryšio veikimo sienas ir žmonės turėtų būti raginami ir skatinami naudoti savo mobiliuosius telefonus ir taip pat ir užsienyje be baimės. Reglamentas turėtų tam pasitarnauti, tačiau reikėtų kelti savo aukštesnius tikslus ir būti praktiškesniems žiūrint į kainas. Tai yra tik, šis reglamentas būtų tik tai vienas žingsnis kelyje į apskritai nemokamą tarptinklinį ryšį. Atsiejimas buvo vienas iš pasiūlymų, kurį jūs pateikėte. Taip pat ir didmeninė tarptinklinio ryšio ryšio prieiga bei nediskriminavimas, visa tai galėtų prisidėti prie geresnio šios rinkos veikimo, tačiau visiš, visų problemų neišspręstų veikiausiai, kaip ir neišspręstų jų tas, tos pavienės tarp tinklinio ryšio paslaugos. Mes manome, kad reikia laikytis technologiškai neutralaus požiūrio, tam, tam pritarė ir ponė Nibler ir išsakė šis mintis savo pranešimo projekte. Tai yra tik tai bendrieji principai, kurių turėtų laikytis bet koks techninis tolesnis sprendimas. Tai tie pagrindiniai principai yra tokie, kad techninis sprendimas turi būti nebrangus, jis turi būti draugiškas vartotojui ir turi būti maksimaliai interoperabilus. Tokie yra reikalavimai techniniams sprendimams. Dabar apie vartotojus, konkrečiai kaip padėti vartotojams, mm, kaip paremti jų naudojimąsi mobiliuoju ryšiu, judriuoju ryšiu ir užsienyje. Vartotojai kol kas yra nedrasus vartodami tokį ryšį todėl juos reikia informuoti apie tai, kad jie gali pasirinkti kitą tinklo operatorių, pigiausią operatorių, jie turi gauti labai aiškę, labai skaidrę informaciją apie tai, kokios yra kainos, kokios jo galimybės, ta informacija turėtų jokių būdų neklaidinti vartotojo. Taip pat ir reklama atitinkamų paslaugų reklama turi būti suderinta su vartotojų apsaugos nuostatomis suformuluotomis komisijos atitinkamuose dokumentuose. Kainų reguliavimas, atsijimas, tai yra pavienių tinklo ryšių pardavimas galėtų būti vienas iš žingsnių didinant konkurenciją. Vis dėlto mes manome, kad šis instrumentas pavieniui naudojimas nebus pakankamai stiprus, kad paveiktų visą rinką. Todėl mes siūlome reguliuoti ir kainas. Balso judriajam ryšiui bei apskritai tarptinkliniam ryšiui reikėtų kainas nustatyti pagal iš tikrųjų faktinės išlaidas, faktinius kaštus. Na, skaitmeninimas yra vienas iš mūsų tikslų ir jeigu mes norime, kad tarptinklinis ryšys e, tarptautiniu mastu kainuotų tiek pat, kiek ir valstybėse, tai reikėtų nustatyti vyriau, aukščiausią mažmeninės kainos ribą 15 centų jau 2012 metais ir po to mažinti ją atitinkamai iki 10 ir 5 centų iki 15 metų. Kaip matėme, kainos e, reguliavimas padėjo, padėjo sumažinti judriojo ryšio telefonų kainas, e, skambinimo skambučių kainas, e, jos sumažėjo tikrai labai sparčiai pastaraisiais metais. Tos kainos dabar yra orientuojamos į kaštus. Jeigu mes dabar ma matome, kad paslaugos teikimo kaštai yra vienas du centai, o kaina, kur, kuri, yra, kuri yra prašoma, yra apie 10 centų. Tai kyla klausimas, kodėl yra didž, toks didžiulis atotrukis tarp kaštų ir kainos, kurią tenka mokėti vartotojui. Pavyzdžiui, 7 centai būtų, manau, visiškai pakankama kaina, viršutinė kainos riba jau nuo 2012 metų. Taigi mes komisijai siūlysime kai, maksimalų, maksimalios kainos ribą. Manom, kad 19 centų už megabaitą yra per didelė kaina. Kai kurios valstybės narės ima tik tai 5 centų kainą už megabaitą. Tai kodėl tada reikia imti 90 megabaitų, ne 19, 90 megabaitų tarp tinkliniam ryšiui? Taigi mes manome, kad šią kainą galima būtų sumažinti. Na ir toliau skaidrumas bei peržiūra. Dabar mūsų vartotojus gina tam tikri saugikliai, saugo juos nuo tų sąskaitų šoko, taip vadinamų. Vartotojai turi būti pilnai apsaugoti nuo tokio galimo sąskaitų šoko. Kadangi ir mes turime tam sukurti sąlygas tiek šalių viduje, tiek tarp, naudojant tarptautinį tink, tarptinklinį ryšį, tiek tiems klientams, kurie už paslaugas moka iš anksto, tiek tiems, kurie moka tik už faktą dar dėl peržiūros. Jeigu mes nuspręsime nu, taikyti pavienio tarptautinio ryšio paslaugų pardavimo priemonę, tai 2015 metai galėtų būti dar per ankstyvas laikotarpis peržiūrai, dar nebus išaiškėjusios visos, visi aspektai mm, tų struktūrinių priemonių taikyme. Jeigu komisija nori tikrai sužinoti daugiau apie rinkos veikimą ir pateikti geresnius pasiūlymus. Manau, kad peržiūra turėtų būti atliekama 2016 metais. Ačiū. Dėkoju. Sako pirmininkas, taip pat kviečiu Michael Habą, pirmininką, atvykti ir atsisėsti čia prezidiume. Dabar suteiksiu galimybę kolegoms užduoti klausimus. Klausimai turėtų būti kaip įmanoma trumpesni, o ekspertai turėtų atsakyti kuo tiksliau, preciziškiau. Pirmasis klausimą užduos Paul Rubiš. Ačiū pirmininkai. Manau, klausimas susijęs su principu must carry, kaip tai yra praktikoje įgyvendinama. Kaip kiekvienas operatorius gali pasiekti kiekvieną klientą, ir kaip konkrečiai atrodys sutartys ir kaip tos kainos, kaip dėl jų bus konkrečiai deramasi. Antras klausimas. Ekstrem, prašau. Aš Dėl telefonikos jūs sakėte, kad remiate 300 e, eurų, 200 eurų, 100 eurų už gigabaitą kainos pasiūlytų, e, komisijos pasiūlytos aukščiausias kainos ribas. Mm, aš sakyčiau, gal reikėtų 10 eurų už gigabaitą tokios ribos mm, su kitais kitais telefonikos atstovais irgi kalbėjosi. Jūs sakėte, kad girdėjau tokių nuomonių, kad tai yra netinkama. Taigi, kodėl jūs galvojate, kad 10 eurų riba būtų netinkama? Pane Nibler e, pirmai sakė, kad mažmeninė kaina Vokietijoje yra 8,80 už gigabaitą. Labai džiugiai galiu Jūs informuoti, kad telefonika Ispanijos vartotojams siūlo dar geresnės kainas. 2 gigabatai už, į mėnesį už 12,5 e, eurų. Tai yra už gigabaitą 6 su trupučiu eurų. Tai tokia yra mažmeninė Jūsų kaina Ispanijos vartotojams - 6,25. Tai kodėl 10 eurų už gigabaitą jūsų manimų yra nepriimtina maksimali riba didmeninio pardavimo. Keli. Uh, Ačiū. Pirmininkė, labai įdomus pasisakymai. Kaip visada nuomonės skirtingos, žiūrint, kam atstovauja prelegentai. Dėl aukščiausios ribos ir kad ji turi būti kaip galima artimesnė nacionalinėms kainoms, bet ar nacionalinės kainos irgi bus, joms bus taikoma aukščiausia riba kokia nors. gali būti sudaryti galbūt karteliai ir tiesiog visos nacionalinės kainos bus padidintos ir tuomet bus išspręsta problema dėl tarptinklinio ryšio. Aš atsimenu, kai pirmas iki tas aukščiausias ribas nustatėme prieš trejus metus, buvo ir Europos teisingumo teismas įtrauktas į tai. Aš manau, kad čia tikrai bus labai svarbus darbo baras Europos Sąjungai. Pane Dekastyje. Ačiū pirmininkė. Visiškai aišku, kad mūsų tikslas yra bendras, tai yra smarkiai sumažinti, kiek įmanoma sumažinti mm, iki normalaus lygio, mm, aišku, žiūrint iš vartotojo požiūrio, kainas tarp tinklinio ryšio srityje. Ir čia ta prasme, kai tik tai kas kalba, uh, atrodo vis, kad vietinėje rinkoje situacija yra geresnė. Tai vis atrodo, kad jeigu bus judama link vietinio ligmens kainų, tai viskas bus gerai. Tačiau aš noriu pastirauti pirmojo kalbėtojo, kuris kalbėjo telefonikos vardu, pono Robert Morik, kad jis plačiau papasakotų apie alternatyvas, tas, kai yra kainos netoli e, vietinių kainų lygio. Iš principo tai atrodo patraukliai, bet man atrodo, kad mums vis tik tai reikėtų glausto, bet aiškaus paaiškinimo e, būtent dėl šio momento. Čelts Čičiste. Um, ačiū pirmininkė, ačiū prelegentams, kurie kalbėjo e, šią popietę visų pirma. Noriu pasakyti, kad kai kurie mano išgirsti komentarai ir įvairūs pasiūlymai dėl komisijos e, pasiūlymo man skamba pakankamai sudėtingai. Ir tai tampa pakankamai galingų argumentų, kodėl reikėtų viso šio proceso iš viso atsakyti. Uh, Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, man patraukliai skamba tas variantas, kad reikėtų taikyti išimtis tiems paslaugų e, operatoriams, kurie jau dabar siūlo tarifus, kurie yra panašus su vietiniais tarifais. Tai vėlgi argumentas, kad reikia viso atsisakyti šio proceso. Ir trečias dalykas, pavyzdžiui, e, kainos už skambučių prieimimą, kas mums buvo didelė našta ir iš tikrųjų mes nelabai galime tai kontroliuoti. Aš buvau siūlęs tam tikrų pakeitimų, kad būtų galima atsisakyti mokesčio, bet kokio mokesčio už skambučių prieimimą. Gal galėtumėm sugrįžti prie tos minties. Ir mano dar vienas klausimas yra, a, a, dar prieš tai aš įtartinai žiūriu į e, sektoriaus atstovų pareiškimus, kad jums priimtinas yra komisijos pasiūlymas. Taigi ir mano kitas klausimas būtų iššūkis e, šiam sektoriui. Kaip mes, kaip teisės aktų leidėjai, galime paskatinti konkurenciją šioje srityje? bet nesijimti visų kainų mikro lygmens valdymo, ribų nustatinėjimo ir taip toliau. Aš norėčiau išgirsti pasiūlymų, galimų sprendimų iš sektori, šio sektoriaus atstovų pusės, vertinant mm, iš verslo ir technologinio požiūrio taško, kad jie pasiremdami savo įgūdžiais galėtų kažką pasiūlyti. Anželika Nibler. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėjau užduoti porą klausimų mūsų ekspertams. Visų pirma, dėl struktūrinių priemonių. Aš, na, nusteikusi panašiai kaip ponas Čičesteris, aš esu gerokai sutrikusi daugiau negu prieš tai. Jūs e, transatelio atstovė sakėte, kad e, tos must carry nuostatos Jūs sakėt, kad mums reikia tos must carry nuostatos, reikia struktūrinių priemonių, bet kiti kolegos, pavyzdžiui, kolega Mūrik, sako, kad irgi iš principo galėtų pritarti struktūrinėms priemonėms. Tačiau dėl kainų ribos reikėtų dar pasižiūrėti tiksliau. Ponas Foris sako, na, ne, ne, ne, nieko panašaus, jam visai nepatinka tai, kas E, numatyta. Kitaip sakant, jūs išsakote visiškai skirtingas nuomonės ir įstatymų leidėjų, žinoma, pasidaro labai sudėtinga nu, apsispręsti, kurie kryptimi eiti. Kitas dalykas e, - techniniai dalykai, local breakout, single, dual, tos sistemos yra pakankamai sudėtingos ir man kyla klausimų, ar mes nepakenksime rinkai. Uh, leisdami tokią įvairovę. Taigi, man pasikalbėjus su ekspertais susidarė toks įpū, įspūdis, kad mes dar ne visiškai aiškiai matome situaciją. Tikslas mūsų visiems visų yra panašus, bet kaip tą tikslą pasiekti po to, ką jūs čia papasakojote, man jau nebeaišku. Taigi noriu pritarti kolegai Čičesteriui, pagrindinis klausimas būtų jums, tai kaip tada paskatinti tą konkurenciją, kokia priemonė būtų prasminga. Kitas klausimas, negirdėjau nei vieno žodžio iš jūsų paaiškinančio, kaip yra įmanoma, kad vidaus tarifai yra tokie maži, tokie puikūs ir tokie geri, Tuo tarpu tik žmogus išvažiuoja į užsienį, iškart iš jo prašoma 30-40 kartų daugiau. Čia ne marža, čia yra tiesiog milžiniškas skirtumas. Čia su maržomis nieko, nieko tai neturi bendro. Kodėl taip yra, kodėl taip turi būti, kodėl negalime čia nustatyti normalaus, protingo, subalansuoto tarifo, kuris būtų naudingas ir priimtinas visiems ES vartotojams. Ačiū. Toliau. Pone Kohola. Several... Dėkoju. Keletą kartų kolegos e, minėjo tuos fantastinius vietos, tuos siūlymus. Ir aš e, operatoriam štai kokį klausimą turiu. Ar e, tikrai žinome, kad tie vietos pasiūlymai atspindi tikras, tikrasias sąnaudas? O gal todėl taip yra pigu, kad jie E, kompensuoja tas žemas kaimas, kainas kainomis, kurias jie gauna iš tarptinklinio ryšio. Dėkuoju, dabar pabandysime. Aš atsiprašau, dabar reikėtų galbūt kolegoms atsakyti į klausimus o paskui tęsime vėl klausimus. Pradėkime iš kairės, jeigu neturite ką pasakyti, galite ir nieko nesakyti, tiesiog visi iš eilės pasisakykite. Dėkoju. Telefonikos atstovas e, dar kartą noriu pasisakyti, keletą klausimų girdėjau ir e, į juos pirmiausia pabandysiu atsakyti. Girdėjau klausimą apie tai, kodėl didmeninių kainų aukštesnioji riba e, duomenų perdavime tokia aukšta. Hmm, tiesą sakant, tarptinklinis duomenų rūšys yra e, labai brangus ir tai yra pripažįstama. Bet jeigu žiūrėsite į rinką nuo 2008 metų, tarptinklinio ryšio kaina nukrito maždaug 50 procentų. Tai e, konkurencija pradėjo veikti ir kodėl taip yra. Todėl, kad dauguma e, vartotojų dabar turi išmoninguosius telefonus ir mes norime juos pastimuliuoti, paskatinti kuo daugiau jais naudotis. Lyginant su balso telefonija, jeigu mes nuleisime kainą, tai nematome, kad padidėtų vartotojų skaičius. Tuo tarpu su duomenimis uh, yra kitaip, matome kainos elastingumą ir jeigu sumažinate kainą, tai matote, kad daugiau atsiranda vartotojų. Taigi rinka reaguoja ir būtent taip e, elgesi, kaip kad reikia. Žinoma, vieną dieną tai neatsitiks, e, tokie dalykai paprastai vystosi palaipsniui. Ir e, aš jau sakiau, kad nusileisime iki tokio kainų lygmens, kuris jūs tenkins. E, bet e, jeigu duosite rinkai galimybę, tai e, ji taip ir žengs žingsnis po žingsnio ir iki 2015 pasieksime užsibrieštus tikslus. Dabar lab, visiškai atvirai pasakysiu, kad įvairių duomenų projektų egzistuoja, tie duomenų srautai įvairiai yra perdodami iš vienos įrangos į kitą, trumpais pliūpsniais. Tad ateities kainų aš nežinau, tai priklausys nuo naudojimus technologijos, nuo tų paslaugų, kurias jūs teiksite. Tačiau tarifai e, juda tinkama kryptim. Pone Pilardė Kastijo klausė apie sprendimą susijusį su kainomis, kurios artimos vietinėms. E, ką mes čia turim galvoj? E, nesame visai tiksliai tai apibrėžia, bet e, turime galvoj tai, ką sakė mano e, kolega. E, yra daug formulių, kurias gali pasiūlyti operatoriai, kurie suteiks iš esmės vartotojams tokias kainas, kurios bus labai artimas vietiniams tarifams. Dabar aš čia improvizuoju, bet įsivaizduokite 30 dienų e, laisvo tarptinklinio ryšio. Arba už vieną eurą per dieną jūs galite naudotis tuo ryšiu kiek tik tai norite. Ar kažkas panašaus. Ką mes turim galvoj? E, turim galvoj, kad nereikia riboti tų mažmeninių formulių, kurias gali sugalvoti operatoriai. Nereikia to riboti per daug. Tikriausiai e, elektroninių ryšių reguliavimo tarnybai reikia suteikti tą galimybę apsispręsti, kokios paslaugos tų parametrų rėmose labiausiai tinka. Ir jeigu atsiras konkurencija tarp vietos operatorių, tarkim, Ispanijos operatorius pasiūlys būtent tokius tarifus, tai darys spaudimą kitiems Ispanijos operatoriams stengtis e, veikti pagal šį struktūrinį sprendimą ar pasiūlyti kažką panašaus. Taigi rinkoje atsirastų daug konkurencijos, bet pats operatorius turėtų apsispręsti ar pasirinkti struktūrinį sprendimą ar e, kažką, ką aš vadinu kaina artima vietiniai. Kodėl sakau artima vietiniai? Todėl, kad tarptiklinis ryšys visada turi tam tikrą kainą. E, E, ponas Čičesteris paminėjo e, skambučių prieimimo kaštus. Būtent e, tai irgi turi savo kainą. Ir galbūt panaudodami tas formulės, kurias aš paminėjau, galėsite tas, tuos kaštus atsi, atsiimti. Uh, Pane Nybler klausė, kodėl daugiau e, imame už tarpinklinį ryšį. Na, iš e, savo patirties galiu pasakyti, kad atsakymas susijęs su ekonomika ir susijęs su kainų elastingumu. Gal labai sudėtinga, bet jeigu paprašytumėte vartotojų, ką jūs labiau pasirinktumėte? Labai pigius vietos tarifus, bet e, mokėti daugiau už tarptinklinį ryšį arba labai aukštas kainas namuose ir e, nemokamą tarptinklinį ryšį. Tada pamatysite, e, ką jie pasirinks. E, tai susijęs su kainų elastingumu. E, Ir tada e, operatoriai daugiausia konkuruoja e, vietos rinkoje, bet užtat iškelia tarptinklinio ryšio kainas. Dėkui. E, pratęsiu tai, ką sakė mano kolega, atsakydamas į klausimą, kodėl tarptinklinio ryšio kainos tokios aukštas. Mes visi esame iš GSM pasaulio atėję, kur uh, vienos minutės e, balso telefonijos kaina buvo labai didelė, nes e, e, technologijos nebuvo tobulos. Ir kaip savo pasakymę aš sakiau, naujos technologijos atsiranda dažniai, platus dažniai, kurie yra prieinami vartotojams ir tada biznio modelis turi jau atsižvelgti į tai, ką tenka mokėti vartotojui. E, galbūt e, daugiau e, vartotojai tenka sumokėti už galimybę Prancūzijoje apreipti visą teritoriją, tuo tarpu, jeigu eina kalba apie tarptinklinį ryšį, atsiranda e, papildomi kaštai, bet ne tiek e, e, už papildomas minutės. Bet reikia atsižvelgti, kad toje šalyje, kurioje jūs naudojatės tarptinklinių ryšių, reikia atsižvelgti į tai, kad vienu operatorių kainos gali būti labai aukštas, kitas labai žemos ir eina kalba apie tam tikrą vidurkį. Taigi, jeigu jūs kalbate apie geografinį tarifų išplėtimą, tai e, prancūzas nuvykęs į Vokietiją ar Italiją e, nemoka e, Italijos ar Vokietijos e, operatorių kainos. E, ir ko gero tai būtų pats geriausias būdas e, įgyvendinti skaitmeninę darbo, darbo tvarkę. Galbūt nenustatant tą pačią kainą vietos. E, ryšiui ir tarptinkliniam ryšiui, bet atitinkamai e, e, priderinant e, tą kainą tarptinklinio ryšio atveju ir tai būtų geriausias būdas sukurti europinį ryšį. Dėkuoju. Tarptinklinio ryšio nuostatos 1 ir 2 buvo e, nustatytos tam, kad galima būtų užtikrinti geresnį tarptautinį ryšį už prieinamą kainą. Bet e, mano šalyje žmonės nemanė, kad e, pasiūlyti tinkami sprendimai. Dabar trečiasis pasiūlymas yra skirtingas, nes konkurencija jau įrašyta tekste. Dabar turime apsispręsti, ar norime stimuliuoti konkurenciją ir paskui turime palūkėti, kol, tarkime, per du metus ta konkurencija atsirastų, e, pradėtų duoti e, vaisius arba nustatyti viršutinę ribą, kas sužlugdytų konkurenciją. Arba e, tada galite sakyti, nenorime konkurencijos, bet norime vietinės kainos, kur be būtumėte Europoje Bet tada ir neapsimeskime, kad norime konkurencijos. Reikia pasirinkti arba tą, arba tą. Jeigu norime konkurencijos, reikia truputį laiko tokioms įmonėms kaip mano, kad galėtume vystyti savo verslą. Dėkui. Grįžtant prie pono Čičesterio klausimo ir ponios Nibler klausimo apie konkurencijos skatinimą, aš sutinku su kolega iš e, Transotel, e, kai jisai sakė, kad reikia duoti laiko tai konkurencijai pradėti veikti. Bet iš tikrųjų, e, pirmiausia, reikia pradėti nuo konkurencijos mažmeninių lygmenių. E, kol kas e, nėra jokių priemonių, kurių tikslas yra užtikrinti e, konkurenciją didmeninių lygmenių. Plius minus vienu ar dviem procentai operatoriai apima tik tai vieną ar du procentus uh, tarp tinklinio ryšio rinkos. Ir tai neturi jokios prasmės, nes bet kuris iš jų galėtų apriepti visą nacionalinę rinką. Trumpa pastaba dėl konkurencijos įvedimo ir e, ribų lygmens. Aš manau, kad konkurenciją galima pasiekti ir e, nustačius mažesnės kainų ribas. Ir e, Aš manau, kad e, šimtas procentų jau yra pakankamai daug, e, vadinasi, ir konkurencija tai turėtų leisti. Na, aš savo įmonę e, įkūriau 2000-aisiais, pasiremdamas tarptinklinio ryšių, tarptinklinio ryšio nuostatomis. Prieš tai dirbau kitose kompanijose mm, ir e, kai kūriau savo e, kompaniją, tai nebuvo man labai e, lengva. bedanke mich und würde ganz gerne dem äh, Herrn Niblet von Berek noch. Ačiū. Ir pabaigai gal Berek äh, reakciją galėtumėm išgirsti. Chairman, for uh, inviting Beric to give some thoughts on the debate so far. It's been a... Ačiū. Pirmininkė, man atrodo, tikrai buvo labai daug ko pasakyti. Aš gal tik tai pagrindinius tokius momentus išrinksiu. Ir e, visų pirma, dėl e, didmeninės e, priekybos kainų, Tony Shortall, ką sakė. Aš tikrai pritarčiau jam, kad mm, didmeninės e, kainos paskaičiavimai berek buvo pakankamai tokie apitikriai bendro pobūdžio. Aš, aš sutikčiau su juo, kai mes girdime, pavyzdžiui, kokie mažmeniniai tarifai kokie yra nacionaliniai tarifai, pavyzdžiui, palyginti su tuo, e, ypač duomenų perdavimo srityje. Galbūt kitą kartą, kai Berek peržiūrė savo skaičius, uh, pagal naujausius verslo modelius, kokių dabar neturime, gal išskyrus vieną ar dvi valstybės, tai gal bus situacija kitokia. Man atrodo, kad mes, kiek galiu nujausti, mes tikrai mažai, daug mažesnius skaičius pateiksime. Bet čia tokia mano nuojauta. O dabartiniai mūsų skaičiai, aišku, yra paremti tokią informaciją, kokią mes galėjome geriausiai surinkti. Dar to nekalbėjo apie didmeninę kainą, kad jeigu jį būtų labai smarkiai sumažinta, tai tuomet įmonės pradėtų siūlyti Europos tarifą, kur tarpinklinio ryšio kaina būtų daugmaž artima e, vietinio ryšio kainoms. Ar taip tikrai bus, nežinau. Bet aš žinau, kad tikrai to nebus, kol e, didmeninės priekybos kainos nebus smarkiai sumažintos. Taip aš suprantu, kad iš tikrųjų norint pasiekti skaitminės darbo tvarkės tikslų, kainos, didmeninės kainos turi labai smarkiai sumažėti, galbūt link tokio lygio, ką siūlo ponė Nibler, kaip aukščiausia kainos riba, galbūt net ir iki mažesnio lygio ilgalaikį ateityje. Dabar kalbant apie mažmeninę konkurenciją, čia labai svarbu suprasti, kad struktūrinės priemonės galėtų būti vienas iš būdų paskatinti įvesti konkurenciją, bet tai nėra vienintelis būdas. Jeigu Europos tarifas būtų pasiūlytas tam tikrų rinkos dalyvių, kurie nori sugriauti pusiausvirą rinkoje pasiūlydami labai mažus tarifus, tai aišku, galbūt reikėtų galvoti, kaip atsverti tą situaciją ir užtikrinti konkurenciją tose rinkose, kur mes matome situaciją nuo tarptinklinio ryšio e, ribų įvedimo. Ir e, ponė Nibler, ką pasiūlė, mažmaininės kainos pakankamai didelės yra. Ir telefonika mums pateikė skaičių, aš galiu aiškiai pasakyti, kad yra įmonių, kurios gali išsisukti su didelėmis e, kainomis, kadangi nėra realaus konkurencinio spaudimo. Ir toliau, aišku, jos ir taikys tas aukščias kainas, kol to spaudimo konkurencinio nebus. Tai bus vienintelis būdas sumažinti tas kainas arba įvesti maksimalias ribas, kurios būtų žemos, arba e, paskatinti konkurenciją padaryti spaudimą. Taigi čia yra tokia dilema apie kurią kalbėjo kai kas iš, iš parlamento narių, bet taip pat ir iš prelegentų, koks būtų geriausias variantas, kaip sumažinti tas kainas. Čia, aš manau, yra politikos pasirinkimo sprendimas. Berek e, tikrai labai susižavėjęs yra konkurencijos nauda, bet aišku, tai nėra kažkokia tai mūsų religija. E, tai ir konkurencija yra priemonė pasiekti tikslą, o ne tikslas pasavaime. Galutinis tikslas yra užtikrinti gerą, geras paslaugas, geras kainas, e, gerą veikimą vartotojui. Ir iš esmės čia yra du požiūriai, kaip dauguma šiandien sakė. Arba aukščiausią kainos ribą labai smarkiai sumažinti, čia būtų tokia brutali jėga, arba įvesti konkurenciją, plėsti konkurenciją ir tikėtis, kad konkurencinės jėgos suderins, sureguliuos kainas e, efektyviai per ilgesnį laiko tarpą. Berek atsargiai vertintų e, šį variantą, kiek realiai tai pasiteisintų. Mes galvojame apie visus struktūrų infrastruktūrinius sprendimus, kurie yra įdėkti jau. Mes galvojame, mes aišku pateiksime savo galutinę analizę, bet mes esame atsargus. Mes nesakome, kad taip tikrai nebus. Greičiausiai taip bus bent jau um, dažnų tarpinklinio ryšio vartotojus srityje, tame segmente ta konkurencija gali kažką padaryti, tačiau galvojant apie varto, masinės rinkos vartotojus, čia nėra taip aišku, ar realiai tos priemonės um, paskatins kainą sumažinti bent jau vidutinės trukmės laikotarpiu. Tai tokia būtų dilema. Ir dėl to Berek galvoja, jog aukščiausios kainos ribos, kurias pasiūlė komisija, yra pernelyg dosnios dar ir vartotojams nėra, aš čia gal taip atsargiai pasakyčiau, garantuojama ta galimybė, kad, kad bu, sparčiai bus rinkoje įdėkti pasikeitimai. Todėl e, Berek pasisakytų už tai, kad reikėtų rinktis daug žemesnės e, aukščiausios kainos ribas, nei komisija pasiūlė. Ir dar labai trumpai dėl kelių kitų dalykų, kas buvo diskusijose išsakyta. Buvo nuorodos daromos į Apple ir Google problemą, kaip aš tai pavadinčiau. Iš esmės tai būtų politinis klausimas. Čia man kaip technokratui gal būtų netinkama komentuoti, tai gerai ar blogai. Gal tokia technokratiška analizė būtų tokia, e, iš kur be ateitų tie rinkos dalyviai. Jeigu jie ateis į rinką ir darys spaudimą, konkurencinį spaudimą, tai bus gerai vartotojui. Ir čia Bereko atsakomybė ir yra būtent užtikrinti, kad tokie sprendimai būtų dėgiami. Ir galiausiai ta mintis dėl išimties pritaikymo kad tos įmonės, kurios yra pasirengusios savanoriškai pasiūlyti tokį tarifą, kur tarp tinklinio ryšio kaina būtų artima, mes aišku galime padiskutuoti dėl to, kas yra artima, bet galima aišku galbūt vadovautis tam tikromis gairėmis, jeigu tokios įmonės yra pasiruošusios pasiūlyti kainas, tarp tinklinio ryšio kainas artimas, vietinio ryšio kainoms, tai galbūt būtų galima juos atleisti nuo atsiejimo prievolės. Įdomi mintis, iš tikrųjų. Čia įdomu būtų, galbūt būtų pasiekta to, ką visi e, nori pasiekti šioje salėje, kad kad tarp tinklinio ryšio kainos būtų artimos vietinio ryšio kainams ir vartotojai nereikėtų rūpintis, nereikėtų nerimauti, ar um, kalbėti jam e, telefonu, ar, ar naudoti savo uh, judrio ryšio įrenginių užsienį ar ne. Manau, kad aišku, tai lengviau bus pasiekti tose šalise, kur uh, vieto, vietinio tinklo kainos yra aukštos, nei tose valstybėse, kur vietinio uh, tinklo ryšio kainos yra žemos. Uh, Ir, ir būtent e, to, tenai tam, tarp tinklinio ryšio kaina būtų daug didesnė nei vietinio ryšio kaina, tas skirtumas labai didelis kai kuriuose valstybės narėse. Aš galiu Jums aiškiai pasakyti, kad yra didelių skirtumų. Berek čia atliko tam tikrą palyginamą į darbą praeitais metais ir štai šalis su aukščiausia balso tarp tinklinio ryšio kaina. Tuoj pirmininkė žinutės baigsiu. Uh, vietinis, vietinis ryšys 17 centų už minutę, žemiausias vietinis tarifas yra 2 centai už minutę. Taigi labai lengva būtų įvesti tą tarptinklinio ryšio tarifą, kuris būtų artimas 17 centų, bet daug sunkiau priartinti jį prie 2 centų už minutę. Dėkuoju visiems, tačiau mes turime baigti penktą valandą, todėl to, taip jūs skubinu. Na ir baigiamosiams pastaboms dabar pakviesiu kolegę Korholą, paskui kolegę Nyplę, o po to komiteto pirmininkę. Prašau, kolegė Korholą. Uh, <clears throat> Dėkuoju. Ačiū už įdomius pasisakymus. E, dabar aš truputėlį Jums pristatysiu savo gairias, kurias išdėščiau IMKO komitete. Atsižvelgiant į dabartinį e, reglamentą ir kaip jis veikia, iš tikrųjų matome, kad jisai sugebėjo sumažinti tiek tarpinklinio ryšio, tiek SMS kainas. Tačiau e, tos kainos vis tiek yra arti prie maksimalių tarifų ES ir konkurencijos mums trūksta. Tarp savo tikslų, e, įgyvendinant skaitmeninė darbo tvarkė komisija siekia tikslo, kad tai skirtumas e, tarp vietinių ir tarptautinio ryšio kainų iki 2015 metų turėtų tapti minimalus. Tai turėtų užtikrinti konkurenciją ir e, tarptautinio ryšio e, rinkos plėtrą taip pat ir po tos datos. Struktūriniai pakitimai ir viršnių ribų nustatymai turi vieni kitą papildyti. Jeigu norime struktūrinių sprendimų, kurie atneštų konkurenciją, turime palikti tam tikros erdvės tarp uh, didmeninės ir mažmeninės kainos, kad galima būtų pritraukti papildomus naujus operatorius ir kad būtų galima atsisakyti kainų viršnių ribų ribojimo. Jeigu mes bandysime tas kainas e, numušti vien teisėkuros e, priemonėmis, galime užmiršti apie e, naujas rinkas. Mes e, diskutuojame struktūrinius sprendimus, e, E, smulk, smulkmeniškiau, e, visi siūlomi sprendimai turi savo privalumų ir trūkumų ir tam tikro netikrumą. Bent jau dabar atrodo per anksti yra apsispręsti, kuris iš jų tinkamiausias būtų ilgalaikėje perspektyvoje. Todėl e, sunku apsispręsti, kokie teisės aktai ir per teisės aktus kokius, kokius techninius sprendimus reikėtų uh, pasirinkti. Mes ir dabar jau kuriame e, kartais teisės aktus, kurie pasenę juos e, pradedant įgyvendinti. Technologijos vystosi greitai, todėl savo nuomonėje komitete aš pasiūliau, kad reglamente būtų um, pateiktas tik tai pačių esmingiausių elementų sąrašas. Aš manau, kad uh, viršutinių kainų ribų nustatymas galėtų tęstis keletą metų po 2016 metų, turint galvoje, kad rinkai išsivystyti reikės e, daugiau laiko. Dėl vartotojų apsaugos ir e, skaidrumo, tai ankstesnis e, reglamentas šiuos dalykus e, smarkiai pagerino, bet procesas turi toliau tęstis, informacija vartotojai turi būti patiekiama aiškiai, turi būti sudaroma galimybė palyginti kainas ir pasirinkti, kuris operatorius e, teiks tarp linknio ryšio paslaugas. E, aš savo nuomonėje kalbu apie tam tikrą e, saugumo apsauginę viršutinę ribą, kuri galėtų uh, E, apsaugoti vartotojus nuo netikėtumų. E, kalba apie 50 eurų viršutinė riba. Aš taip pat pasiūliau, kad tos ir kitas priemonės turėtų būti taikomas taip pat ir e, tiems e, vartotojams, kurie e, papildo savo sąskaitą nusipirkdami papildomas minutės, nes tokie šokai gali kartais ištikti ir juos, kaip rodo patirtis. Europos komisija šioje naujoje reakcijoje turėtų pasinaudoti progą mm, aiškiau išdėstyti struktūrą e, šiuo e, e, reglamentu, tame tarpe ir kovojant su sąskaitų netikėtumais vartotojams. Dėkoju Jums už baigiamasias pastabas, o dabar suteiksiu žodį Angelika Nyplę, pramonės komiteto vardu. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, mielas kolegės, tikrai įdomi buvo mums ši diskusija ir kaip pramonės komiteto atstovė noriu dar kartą pasakyti, kad mes sieksime optimalaus mūsų visų sutarto tikslo įgyvendinimo Džiaugiuosi, kad kolega iš Berek pasisakė, tikiuosi, kad mūsų kontaktas nenutrūks ir toliau. Dabar tikrai jau labai esu susidomėjusi, kokius pasiūlymus, pakeitimus pas, pakeitimų pasiūlymus jūs pateiksite, tada vyks dar intensyvesnės diskusijos. Noriu padėkoti ir ekspertams už jų pozicijas, už jų pasisakymus ir mintis. Ir jau dabar džiaugiuosi būsimomis mūsų diskusijomis vėliau. Manau, kad uh, mūsų darbas nepraeis be pėtsako, tai bus aišku signalas rinkai ir manau, kad normal, normalus kainų lygis tikrai padės e, didinti mobilumą mūsų piliečiams. Taip, dabar ačiū Angelikai Nyblę, o dabar vidaus rinkaus ir vartotojų apsaugos komiteto pirmininko baigiamasis žodis. Ačiū. Labai trumpai noriu padėkoti komiteto narių vardu už šią galimybę ateiti į jūsų klausimus ir pasisakyti iš vartotojų teisių požiūrio taško. E, labai džiaugiuosi, kad Pilar de Castillo irgi dalyvavo, mes dirbome su telekomo paketu labai glaudžiai. Taigi, gal tokios kelios baigiamosios pastabos. Aš atsiprašau, kad negalėjau nuo pat pradžių būti jūsų klausimuose, kadangi turėjau pirmininkauti savo komiteto posėdžiui, buvo ir Lenkijos atstovų. Taigi, manau, kad labai svarbu, kad Berek taip intensyviai dirba šio klausimu. Atsižvelgusi tai, kad Berek tiek yra įkurtas ir mes galvom, kad labai svarbu, kad nacionalinės reguliavimo institucijos daug intensyviau dirbtų šiais klausimais, bendarbiautų, nes tai yra labai naudinga rinkai ir, ir vartotojams. Aš labai džiaugiuosi, kad Berek atstovas, su kuriuo tikrai dirbame jau daug metų kartu, dirba šiais klausimais ir, ir, ir da, anksčiau jis dirbo kaip Junktinės karalystės reguliavimo institucijos atstovas, dabar jis apima plačiau visą Europą ir būtent labai svarbu yra rinkti duomenis dėl kainų. Manau, kad abu komitetai tikrai nori užtikrinti, kad Berek gautų visą prieigą prie tokių duomenų ateityje, ypač kai na, kalba apie kainą vartotojui, kad būtų galima ją palyginti tai yra labai svarbu ir mes labai reikalaujame to jau, jau kuris laikas. Mes tengiamės užtikrinti, kad vartotojai turėtų galimybę matyti aiškę e, informaciją, ją gauti laiku, galėti ją palyginti tam, kad jie galėtų pasirinkti paslaugų teikėją. Tai yra absoliučiai būtina. Ir tai ponios Korhala ponė, ir ponė Nyblė ir savo pranešimuose aiškiai sudėjo. Uh, manau, kad dar antra pastaba iš, iš mano požio taško. Taip pat pasiremiant mūsų ankstesnių darbų yra tai, kad tikrai mes daug darėme spaudimo, kad vartotojas turėtų galimybę pereiti uh, pas kitą paslaugų teikėją. Taigi labai svarbu, kad vartotojas turėtų galimybę pasirinkti atskirą tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją, kad jis galėtų pereiti pas kitą paslaugų teikėjai ir padaryti tai greitai, kaip galima greičiau. Um, manau, kad galėtumėm dar svarstyti tą klausimą, kokios būtų techninės galimybės, kiek greitai būtų galima pereiti prie kito paslaugų teikėjo. Mes atsimename su telekom paketu, e, kai buvo, mes labai norėm, norėjome, kad reikėtų užtikrinti numerio pernešamumą ir e, galimybę pereit, pakeisti operatorių kaip galima greičiau ir mes to klausimu labai daug dirbome. Tikrai yra dabar daug pasiekta pažangos, 24 valandos, per kiek galima pakeisti operatorių, persinešti numerį ir taip toliau. Taigi aš manau, kad ir čia turi būti labai aiškios sąlygos, kad būtų galima greitai, be jokio nepagrysto vėlavimo pasikeisti operatorių, pereiti pas kitą paslaugų teikėją, kad nebūtų suvaržymų, kad nebūtų vartotojų kliūčių, kurios būtų jam nepalankios. Detaliai nediskutuosiu galbūt maksimalios kainos ribos. Man atrodo, kad tai yra būtina, kad aukščiausias kainos nustatymas išliktų, nes, aišku, galime tikėtis, kad konkurencija suveiks, bet manau, kad yra skirtingų nuomonių. Aš, aš įsivaizduoju, kad ir tos analizės yra skirtingos, bet mūsų komitetas. Uh, dėl ponių e, Korhola ir Nibler pranešimo gali galėtų pasisakyti už tokius variantus, kurie leistų naujus, naujiems sprendimams atsirasti, būti įdėktėmi šioje rytyje. Tikrai, kaip Perek sakė, dar nėra pakankamai padaryta analizės dėl struktūrinio sprendimo ir dabar nereikėtų skubėti, šokti, perėti prie neišbandytų sprendimų. Todėl reikėtų dar kol kas pratesti tą maksimalios kainos nustatymo tvarką, kad ji ir toliau būtų dar išlaikoma. Aš manau, kad mes visi sutarėme, kad mums reikia nuolat ilgalaikio sprendimo šiam e, klausimui kad nereikėtų ketvirto, penkto, šešto tarptinklinio ryšio reglamento. tikrai nebegalime toliau taip dirbti, toliau kalbėti, kokios šitos turi būti mažmeninės kainos ribos, maržos ir taip toliau. Reikia sudaryti galimybę rinkai pasiūlyti naujus sprendimus, naujas technologijas, naujas inovacijas įdėkti. Ir aš manau, kad tikrai tai bus padaryta. Ir tokia mano platesnio pobūdžio pastaba būtų. Reikia žiūrėti, kas bus vietos judriojo ryšio rinkose, nes yra kai kuriuose rinkose maksimalios kainos ribos, pažiūrėkime, karalystėje nustatytos. Nežinau, ar tai tikrai yra priimtini sprendimai. Taigi čia tarp tinklinio ryšio srityje mes matome tokių tikrai naujoviškų sprendimų, kad būtų uh, tinklo operatoriai, virtualaus uh, judriojo tinklo operatoriai, kad galėtų pasiūlyti įvairių sprendimų. Aš manau, kad tai variantai, kuriuos reikėtų turėti omenyje, galvojant ir apie vietinį ryšį. Ačiū tikrai Jums už tai, kad pakvietėte į šios klausimus ir labai dėkoju už labai svarbius ir įdomius pasisakymus. Dėkoju, Melkamai. Ačiū už pastabas, ačiū už puikų bendradarbiavimą, kuris vyksta labai gera dvasia. Ir tuo oficialiai baigiu šį klausimą, o dabar mūsų darbo tvarka sako, kad mes turėtume kalbėti apie atitinkamą dokumentą, tačiau jeigu gerai supratau, nėra papildomo poreikio dar kartą pradėti tą pačią diskusiją, nes mes jau tą diskusiją turėjome klausimų metu, taigi šis, klaus, šis klausimas iš darbo tvarkės tarsi jau yra ir įgyvendytas. Tačiau noriu priminti kad rytoj 12 val. bus, e, yra nustatytas terminas pateikti pakeitimams, kadangi sekretariatui dar reikia visus duomenis pervesti, suvesti į kompiuterį, kad sausio mėnesį jau būtų galima priimti sprendimą. Mes taip susitarėme, nėra labai daug to laiko, tačiau kitaip nepavyko susitarti, nes sprendimo mums reikia greitai. Taigi dabar dėkoju visiems dalyvavusiems ir laikysime, kad 12 darbo tvarkės punktas jau yra aptartas. Noriu padėkoti abiems pranešėjams, pirmininkui. O mes galime mūsų komitete tęsti savo darbą. Ir kitas darbo tvarkės klausimas yra pasitarimas su Lenkijos pirmininkaujančia šalimi. Mes truputį ankstokai baigėme ir Lenkija dar neatvyko. Ähm, Taigi diskusijos kol kas negalime pradėti, nes nėra Lenkų ministro. Tikėjomės, kad galima bus jį pasikviesti šiek tiek anksčiau, dėje nepavyko. Taigi teks daryti dabar pertrauką ir susitiksime pusę. Ne, sako pirmininkas. Be penkiolikos šešios. Ir būčiau jums labai dėkingas, jeigu vienas kitas kolega dar grįžtų be penkiolikos šešios, kad netektų man vienam uh, sėdėti su Lenkijos ministru. Nieko baisaus, aš galiu ir vienas, bet galbūt išimties tvarka kas nors iš jūsų galėtų grįžti į šį posėdį. Vienas kitas parlamento narys, ar gal koks padėjėjas, ar dar kas nors. Na, nesijuokit, čia labai. A.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

Tačiau tikrai nedažnai pasitaiko, kad mes savo darbo atvarkę baigtume anksčiau, negu kad numatyta. Kartais aš kalbėdavau labai greitai, tad tą sakau vertėjams per greitai, tačiau, na, žinoma, greitis kartais gali būti ir privalumas, kaip matote. Yra pora kolegų jau atvykusių, ponia Odi ir dar kitų kolegų, tačiau dar nėra Lenkijos pirmininkaujančios pusės, taigi kol kas dar turime padaryti pertrauką. Meine Damen und Herren. Ponios ir ponai, mielos kolegės ir mėly kolegos, viliuosi, kad ateis dar daugiau mūsų kolegų, tačiau jau pasakiau šiandien viceministrai, kad turėjome šiek tiek problemų dėl to, kad kaip posėdžiai buvo perkelti, buvo nutraukti ir vėl pradėti. Dabar norėčiau pakvy... pasveikinti kolegę Magdalėną Gai. Džiaugiuosi galėdama su ją padiskutuoti apie Lenkijos pirmininkavimo rezultatus. Ir jeigu visi sutinkate, tai iškart pradėsime nuo jūsų pasisakymo. Prašau. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Šanovne e, panie, šanovni e, panovie e, posłowie. Ačiū labai, ponios ir ponai. Labai džiaugiuosi, galėdama viešėti jūsų komiteto posėdyje ir pristatyti jums Lenkijos pirmininkavimo rezultatus telekomunikacijų ir skaitmeninimo srityje. Tai yra pirmasis Lenkijos pirmininkavimas ES tarybai. Tas pirmininkavimas baigėsi. Ir šis pusmetis buvo tikrai labai sunkus, kadangi ne tik Europoje, visame pasaulyje vyko krizė. Apskritai realybė keičiasi labai greitai ir į tuos pasikeitimus turime reaguoti ne tik sparčiai, bet ir pateikdami naujus inovatyvius sprendimus. Todėl labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas ir ypač jūsų komitetas puikiai suvokia, kokia sudėtinga yra padėtis ir iš visomis išgalėmis stengiasi prisidėti prie mūsų sėkmingo pirmininkavimo. Aš nekalbėsiu ilgai, tačiau apibriešiu ir savo darbo rezultatus bei pripažinsiu jūsų indėlį į mūsų uh, rezultatą. Aš noriu Jums padėkoti už bendradarbiavimą, noriu pabrėžti, mes tai padarėme, Jūs ir mes kartu bendromis jėgomis atlikome tą užduotį. Mes įgyvendinome pirmąją radio dažnių spektro programą visoje ES istorijoje ir už šį rezultatą noriu pasakyti jums visiems ačiū. Šiandien mums labai svarbus yra prioritetai, kurių įgyvendinimas ES ypatingai svarbus. Svarbiausias pirmininkavimo uždavinys buvo kuo spartesnis pirmosios radiodažnių spektro programos politikos prieimimas. Tai buvo labai greitai surastas kompromisas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad atl... išlaisvinamas didžiulis potencialas radio dažnių spektro panaudojimas įvairiems tikslams. Europos komisijas teisėtai sako, kad IKT sektorius turi didžiulę įtaką vidaus produkto augimui. Taigi šio dokumento, šios programos ES būtinai reikėjo ir mes pasistengėme, kad radio dažnio spektro programa būtų priimta kuo greičiau. Paskutinėje telekomunikacijų ir energetikos taryboje gruodžio 13 dieną buvo priimtas kompromisinis dokumentas pirmojo svarstymo metu. Tam, kad tai galėtų būti įgyvendinta taip sparčiai, reikėjo labai e, susitelkusio darbo grupių, ekspertų, parlamento darbo ir bendradarbiavimo su visais ir su jūsų komiteto pirmininko, e, pirmininko ir su pranešėjų kolega Höklund. Uh, Noriu Jums dar kartą padėkoti už Jūsų entuzijazmą, už Jūsų darbą, Jūsų indėlis į ES konkurencingumo didinimą yra didžiulis. Mes jūsų pagalba galime pradėti kurti vieningą skaitmeninę rinką ES. Taip pat mes buvome, mes nagrinėjome daug e, kitų temų, tai yra tinklo neutralumas, tarptinklinis ryšys bei ENISA, tai yra tinklo ir interneto saugumo agentūros kūrimas. Tai buvo mūsų pagrindiniai prioritetai. Mes siekėme rasti pusiausvyrą tarp vartotojų apsaugos iš vienos pusės, vartotojų, kurie naudojasi tarp tinklinėmis paslaugomis ir operatorių interesai iš kitos pusės. Čia Europos parlamentas taip pat nemažai padirbėjo, jau rengdam, anksčiau rengdamas reglamentą skirtą sumažinti ryšio tarifus. Praktikoje, kaip rodo ir Europos komisijos ataskaitos, kol kas dar neveikia konkurencija rinkoje. To mums reikia. Mums reikia, kad rinka pati sumažintų kainas, kad operatoriai turėtų tam paskatas, kad suteiktų naujų impulsų rinkos vystimuisi. Darbo grupėje valstybės narės sutarė, kad reikalingas naujas reglamentas ir daugiau ar mažiau pritarė jo projektui. Paskutinėme tarybos posėdyje gruodžio 13 dieną ministrų dauguma politinės diskusijos metu pasisakė už tai, kad jų administracijos kuo greičiau pradėtų darbą rengiant šį reglamentą. Teisinis testinumas valstybėms narėms yra labai svarbus. Tai apima ir tai, kad visos struktūrinių sprendimų detalės, techninės detalės neturi būti kliūtis kuo greičiau rengiant šį dokumentą. Kai kurios valstybės narės nori, kad e, būtų reglamentuojami tik tai patys bendriausi pavienių paslaugų pirkimo principai, o detalės po to pateiktų jau ekspertai. Pirmininkaujantis šalis šią temą pateikė pažangos ataskaitą, kuri buvo priimta gruodžio 13 dienos posėdyje. Džiugiuosi, kad parlamentas jau svarsto šį dokumentą. Kaip žinau, šiandien vyko klausimai, kuriuos organizavo parlamentarė Nyblė. Tikiuosi, kad Danijai pirmininkaujant ateinantį pusmetį mums pavyks susitarti dėl šio dokumento ir naujasis reglamentas galės įsigalioti Liepos 1-2012 metų dieną. Būdama Lenkijos viceministrė, e, aš E, atitinkamoje srityje garantuoju, kad mes ir toliau bendradarbiausime. E, rengiant šį dokumentą stengsimės, kad jo rengimas būtų kuo sklandesnis ir kad jis kuo greičiau išvystų dienos šviesą, nes tai yra mūsų vartotojams ES labai svarbus dokumentas. Krizės sąlygomis yra nepaprastai svarbu, kad plėtotųsi skaitmeninė rinka. Tam reikia sukurti sąlygas, uh, kad garantuotume tinklo saugumą, informacijos saugumą. Ir šis rytis taip pat buvo vienas iš mūsų prioritetų. Mes siekėme stiprinti Europos tinklo ir interneto saugumo agentūros darbą. ENISA vadinasi šį agentūrą sutrumpintai. Ir šioje srityje bendradarbiavome ir su valstybėmis narėmis, ir su komisija, ir su Europos parlamentu. Kadangi Europos parlamentas dar nebaigė pirmojo svarstymo procedūros, darbo grupėje, valstybių narių darbo grupėje, mes jau pateikėme kai kurių pakeitimų sie, siekiančių šiek tiek išplėsti agentūros uždavinių spektrą. Tai yra CERTS ir CIRTS bendradarbiavimas saugumo srityje, tai yra agentūros matomumo didinimas, kontrolių stiprinimas esant saugumo grėsmėms ir panašiai. Taip pat manome, kad Enisa turėtų dalyvauti ir tarptautiniuose atitinkamais klausimais rengiamuose forumuose. Ir manau, kad mūsų ateityje vykdomas darbas šiuo klausimu bus sėkmingas ir rezultatai tenkins ir parlamentą, ir tarybą. Dabar laukiame, kol įtre komitetas balsuos dėl atitinkamo dokumento, tai numatyta ateinančių metų kovo mėnesį. Tikiuosi, kad Danija, Danijai pavyks užbaigti šį procesą. Pirmininkaujantį Lenkiją pradėjo diskusijas dėl visuotinių universaliųjų paslaugų ateities. Tai buvo viena iš Lenkijos, Danijos ir Kipro trijulės iškeltų temų. Koks yra šios temos tikslas? Tai yra, šitaip yra siekiama garantuoti vartotojų teisės naudojant elektroninės universaliasias paslaugas. Mes išklausėme Europos komisijos poziciją šiuo klausimu. Komisija pateikė pranešimą dėl universaliųjų paslaugų, kuriame yra apibendrintos viešųjų konsultacijų, apibendrinti viešųjų konsultacijų rezultatai. Iš esmės komisija nemato poreikio keisti universalių paslaugų savoką ir keisti jo vai, jų vaidmenį kaip socialinės atskirties mažinimo instrumentą. Tačiau reikėtų garantuoti, kad prieiga prie svarbiausių interneto puslapių būtų suteikiama visiems. Ką reikia daryti? Reikia iš, vis, iš vienos pusės investuoti į plačią juosčio internetinio ryšio plėtrą, iš kitos pusės reikia būti atidiems kad neprisimtumėm pernelyg daug įsipareigojimų ir neužkrautumėm pernelyg daug įsipareigojimų operatoriams. Dar viena tema - tai tinklo neutralumas. Balandžio mėnesį komisija pateikė atitinkamą komunikatą. Pagal šį komunikatą komisija siekia surinkti įrodymų, kad kai kurių paslaugų teikimas yra blokuojamas. Berek taip pat rengiasi pateikti tokių įrodymų ir remiantis šiais įrodymais komisija nuspręs, ar, reik, ar užteks išleisti rekomendacijas, ar reikės griežtesnių priemonių garantuojančių interneto neutralumą. Lenkijos pirmininkaujantis šalis pateikė komis, tarybos išvadas remdamasi komisijos komitetu, kurios taip pat buvo priimtos gruodžio 13 dienos posėdyje. Šiame dokumente taryba sako, kad ta, internetas turi išlikti atviras, turi būti garantuojama, kad internetas bus visiems prieinamas, solidus tinklas, išlaikant pagrindinės teisės. Tai yra daugia kalbystė, nuomonių laisvė, informacijos laisvė, žiniasklaidos priemonių laisvė, įmonių laisvė ir kitas. Būdami pirmininkaujančių šalimi, mes labai džiaugiamės ir parlamento indėliu į tinklo neutralumo klausimų sprendimą. Priminsiu, kad 2011 metais buvo priimta parlamento rezoliucija remianti komisijos komunikatą šią temą. Norėčiau pasakyti ir keletą žodžių dėl tų įvykių, kurie buvo suorganizuoti Lenkijos pirmininkaujančios šalies šioje srityje. Lenkijoje spalio 19-20 dieną buvo surinkta ministrų konferencija, kuri vadinosi rinkos vystimos ar plėtros perspektyvos elektroninės komunikacijos srityje. Konferencijoje dalyvavo telekomunikacijų ministrai iš ES ir ne ES šalių. Dalyvavo komisarė Krūs, tarptautinio telekomunikacijų bendrovio asociacijos atstovai, Europos parlamento atstovai, tarptautinių telekomunikacijų organizacijų atstovai ir panašiai tikslas, šios konferencijos tikslas buvo numatyti kryptis, kuriomis vystysis telekomunikacijų paslaugos ES. Viena iš svarbiausių temų buvo ir radio dažnių spektro programa, programos ES politikų kontekste, veiksmų koordinavimas su trečiosiomis šalimis ir tarp valstybių narių. Taip pat buvome, tai svarstėme ir plėtros ir vystimo tendencijas, atsižvelgiant į naujos kartos technologijas Ir norėčiau čia ypač padėkoti kolegai Hekmark už jo pasisakymą, įstringą pasisakymą šioje konferencijoje. Konferenciją užbaigėme vieną, vienbalsiai priimtą rezoliuciją dėl radio dažnių naudojimo. Šį tekstą pasirašė 25 šalys ir prie jo dar gali prisijungti daugiau šalių rezoliucija ar pareiškimas yra nepaprastai svarbus, nes tai yra pasirengimas Ženevoje vyksiančiai konferencijai. Tai yra tarptautinė konferencija radio dažnių spektro klausimais, nu, kurioje bus apibriešta šių dažnių naudojimo ateitis artimiausiais keturiais metais. Taigi Čia dalyvaus ne tik ES valstybės, bet ir trečiųjų šalių valstybės. Ir mūsų, mūsų konferencijoje priimta rezoliucija yra puikus darbo pagrindas Ženevos konferencijai 2012 metams. Kartu su komisija nu, surengėme ir šeštąją ministrų konferenciją elektroninio valdymo klausimais bei uh, pasienio regionų elektroninio valdymo klausimais. Konferencijos tikslas buvo pasikeisti partirtimi tarp valstybių narių, įvardinti didžiausius iššūkius, kurie kyla elektroninės valdysenos rytyje ir suderinti mūsų tikslus su 20, Europa 2020 strategija, su Europos digit, skaitmeninė darbo tvarkė, ir su programa, skaitmeninimo programa 2011-2015 metams. Bei svarstėme atitinkamas tarybos išvadas susijusias su komisijos programa. Komisijoje, konferencijoje buvo svarstoma, kaip galime pasinaudoti elektroninių paslaugų plėtra, ypač tarptautinėme lygmenyje, tarp, ša, tarp santykiuose tarp šalių. Uh, Konferencijų metu vyko ir kitų svarbių įvykių, tai atitinkamų ministrų susitikimai bei paroda, kurioje buvo pristatyti įdomiausi šios ryties ES projektai. Konferencija susilaukė nemenko atgarsio Joje dalyvavo 800 dalyvių, vyriausybių, valstybių narių, EFTOS ir šalių kandidačių atstovai komisijos, tarptautinių organizacijų nariai, jungtinių tautų, pasaulio banko, pramonės, pilietinės visuomenės, aukštųjų mokyklų atstovai bei ekspertai, ekonomi, e, elektroninės valdysenos srityje. Mes parengėme tą konferenciją ir netrukus pateiksime internete jos rezultatus. Ir tarptautiniu lygiu mm, Lenkija nemažai nuveikė, dalyvavo rugsėjo mėnesį Nairobio, Nairobije vykusioje konferencijoje ir parengė pirmininkaujančios šalies dokumentą, kurį, kuriam pritarė visos valstybės narys. Šis dokumentas buvo susijęs su 2010 metų Tuniso darbo tvarkė. Mes pabrėžė, pabrėžėme, kad reikia įvairių interesų grupių bendradarbiavimo, kai kalbama apie internetą ir nuomonių laisvę ir ypač atsižvelgiant į rytų partnerystės uh, aspektą. Taigi norėčiau dabar pasakyti, kad Danijai pirmininkaujančiai šaliai teks labai nemažai iššūkių ir noriu išreikšti viltį, kad Daniją remsite lygiai taip pat, kaip rėmėte mus, o už jūsų paramą jums noriu dar kartą padėkoti. Ačiū uždėmesį ir dabar mielai atsakysiu į jūsų klausimus. Ganz herzlichen Dank. Dėkoju už jūsų išsamų pristatymą, už puikų bendradarbiavimą ir visiškai teisingai atkreipėte dėmesį į tai, kad pastaru, per pastarąjį pusmetį mums pavyko užbaigti keletą svarbių politinių projektų. Kartais tai nebuvo labai lengva, bet rezultatas buvo tikrai neblogas. O dabar suteiksiu žodį kolegai Odį. Merci, <clears throat> Ačiū pirmininkė, gerbiama ministrė. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti Lenkijos žmonių išmintingumu. Jūs tikrai labai gerai pirmininkavote Europos Sąjungai ir šiandien pristatėte rezultatus, manau, tokius, kuriais galėtų didžiuotis bet kuri vyriausybė pirmininkausi Europos Sąjungai. Uh, Mes žinome, koks yra jūsų atsakomybių portfelis ir norėčiau mm, pasakyti, kad yra vis naujos technologijos pasirodančios, vis naujos žinios atsiranda ir piliečiai susidaro tokį įspūdį, kad tas skaitmeninis atotrukis niekuomet nebus įveiktas. Uh, kaip įveikti tą tokį pojūtį, kaip įveikti tą, žmo, tą žmonių nuomonę, kad yra didžiulis atotrukis mm, tarp įvairaus lygmens skirtingose ES vietose. Aš manau, kad reikia surasti politinę valią ir finansavimą, kad būtų galima garantuoti piliečiams, jog nebus tos, tos skaitminės spragos, tos skaitminio atotrukio. Mes šiandien kalbėjome apie tarp tinklinį ryšį, apie tai, kad operatoriai turi mažinti tarifus. Dažnai pernelyg pamirštama, kad mūsų bendrapiliečiai norėtų gar, turėti garantijas, jog investicijos bus daromos, užtikrinant visiems vienodą prieigą prie šių paslaugų. Nes jeigu neišspręsime prieigos prie skaitminių paslaugų problemų, problemos, tai mm, turėsime vis tiek tokią situaciją, kur žmonės vis tiek sudurs su tomis problemomis dėl saugumo, ryšio ir interneto ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, uh, komisijos politika, santykiai su valstybėmis narėmis, ar visa tai yra e, vykdoma taip, kad būtų patenkinti piliečių lūkesčiai, jog visoje ES visiems būtų vienodi šansai garantuoti, galvojant apie prieigą ir paslaugas. Uh, Manau, kad mes turime, aišku, organizuoti atitinkamai rinką. Valstybių narių vyriausybės turi nustatyti prievolės dėl apriepties ir kaip mes galime užtikrinti, kad viskas dėrėtų, jeigu mes norime mažinti tarifus, kad, kad tai patenkintų vartotojų lūkesčius, pavyzdžiui, tarp tinklinio ryšio srityje ir taip toliau, tada aišku auga kaina operatoriams ir Aišku, kyla problema vyriausybėms įvykdyti savo įsipareigojimus dėl apriepties. Ir, pavyzdžiui, tokia valstybė, iš kurios aš esu, visai neseniai mm, buvo sakoma, kad štai reikia per 10 metų apimti 80 procentų piliečių. Tačiau jei, tai, tai yra neprimtina, jeigu esi tokiam regione, kuri, kuri, kuriame nėra um, pa, paslaugos garantuotos, tai lygių galimybių nėra. Jūsų šansai nėra tokie patys kaip kitų piliečių. Tai yra neprimtina. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę tais klausimais. Taip pat dėl norėčiau dėl trojkos, dėl Lenkijos, Danijos ir Kipro bendradarbiavimo pasiteirauti. Jūs, aišku, kalbėjote apie visuotinės svarbos paslaugas šiek tiek, galėtumėt plačiau apie tai pakalbėti. Dar kartą noriu pasveikinti jūsų puikiu darbu, kurį jūsų vyriausybė ir jūs atlikote pirmininkaudami Europos Sąjungai. Taigi aš jums ties, ponia Gai, suteikiu iškart e, progą atsakyti į klausimą. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti už šiltus jūsų žodžius. Ir noriu padėkoti visos savo vyriausybės vardu už e, jūsų gerus žodžius. Ir e, tikiuosi, kad vyriausybė dirbs artimiausius keturis metus. Ir manau, kad testinumas, darbo testinumas, e, ypač krizės metais, yra labai svarbus. Labai reikšminga yra tai, kad e, krizės laikotarpiu nesikeičia nei ministrai, nei mm, ministras pirmininkas. Manau, kad tai yra viena iš sąlygų sėkmingai dirbti. Na, klausėte tai, kas susijęs, e, kaip, kaip visą tai susijęs su investicijomis, kaip e, tai atitinka mūsų piliečių lūkesčius, kokios yra būtinybės ir Aš tą jau sakiau, kalbėdama apie universaliasias paslaugas. Reikia surasti balansą tarp įsipareigojimų, papildomų įsipareigojimų užkrovimo operatoriams, uh, ir lūkesčių, kuriuos turi taryba ir tarp investicijų, kurios yra skirtos tiems lūkesčiams įgyvendinti. Investicijos į infrastruktūros plėtrą yra labai reikšmingos. Ar tai būtų e, investicijos į radio dažnių plėtrą ar į interneto apriepties didinimą. Tos investicijos yra didžiulės ir tai yra didelė našta mūsų e, įmo, pramonininkams, mūsų įmonėms. Todėl reikėtų stengtis, kad būtų kuo mažiau investicijų kliučių telekomunikacijų srityje. Tačiau yra ir kitų e, tokių dar neišspręstų problemų ar tokio teisinio vakumo kai kuriuose sferose. Ir žinoma, tą teisinį vakumą kai kurie operatoriai išnaudoja savo naudai ir mes negalime jiems už tai priekaištauti, kadangi vakumas yra ir mes nieko kol kas dėl to nepadarome. Taigi turime padėti operatoriams su, e, geriau investuoti ir turime padėti jiems suteikti progą pasinaudoti taip pat ir ES lėšomis. Taip, jos yra ir ES lėšos yra naudojamos, ir nacionalinės lėšos yra naudojamos, jos patenka regioninėms organizacijoms, kurios pagal viešojo ir privataus sektorius partnerystės programas gali investuoti į atitinkamą sritį. Uh, ir jos atsako už lėšų paskirstimą ir jų taikymą, jų naudojimą. Taip mes galime garantuoti piliečiams prieigą prie atitinkamų, e, geresnę prieigą prie e, atitinkamų paslaugų. Jeigu, sakykime, kokia nors mažo Ispanijos ar Prancūzijos e, miestelio gyventojai, turėdami gerai veikiantį internetą, gali sustarti ir dėl vizito pas gydytoją ir netgi studijuoti Harvardo universitete. Taigi yra labai svarbu. Na, dėl trijo gal ne visiškai tiksliai supratau jūsų klausimą, tačiau mes jau diskutavome apie universaliasias paslaugas ir Danija, kaip pirmininkaujantis šalis, be jokios abejonės, tęs šį darbą. Bet tai priklausys ir nuo to, ką pasakys Europos komisija. Ačiū. Ar yra dar klausimų? Pone Hipner, prašau. Dėkuoju. Norėčiau pasveikinti ponę ministrę, kadangi, kiek suprantu, jūs neseniai tik tai tapote e, ministrė šioje srityje ir aš žinau, kad jūs anksčiau dirbote Lenkijos parlamente. Na, norėčiau. Jūs e, atskleidėte keletą tokių aspektų, kurie buvo labai svarbus Lenkijos pirmininkaujančiai šaliai tai internetas, telekomunikacijos, radio spektrai, kiti klausimai. Mano klausimas yra tas pats, kurį man užduoda rinkėjai. Ar galime tikėtis, kad duomenų saugumo reikalavimai bus įvykdyti? Mes už, visi naudojamės internetinę bankininkystę, siunčiame informaciją, atsisiunčiame ją. Ir žmonėms tikrai kyla teisėtas klausimas dėl e, duomenų saugumo, sakykime, internetinėje bankininkystėje. Kitas klausimas, kurį taip pat man užduoda mano rinkėjai, tai yra medicininiai duomenys, kuriais, jeigu jie bus nesaugus, galima pasinaudoti e, įvairiais neigiamais tikslais. Pavyzdžiui, galima daryti spaudimą ar netgi šantažuoti. Ar Lenkijos pirmininkaujantis šalis domėjasi šiomis problemomis, gal ketinama pasiūlyti, ką nors trejeto lygmenių, kokį nors e, dokumentą ar priemonę, kuri nuramintų piliečius. Žinome, kad internete yra labai daug spragų, per kurias gali, informacija gali patekti į asmenų, kuri, kurie neturėtų jos žinoti rankas. Taigi aš noriu paklausti, ar Lenkijos pirmininkaujantis šalis šį klausimą kėlė, ar tas klausimas bus diskutuojamas ateityje. Ačiū. Dėkoju. Lenkijos pirmininkaujanti šalis šių klausimų nekėlė, todėl kad mūsų darbas, žinoma, yra priklausomas nuo Europos komisijos programos. Mes turime vykdyti tuos uždavinius, kuriuos mums pateikia Europos komisija. Bet kai bus naujas telekomunikacijų paketas, tiksliau dabar svarstomas yra naujas telekomunikacijų paketas ir mes kalbame apie tinklo neutralumą, tai kartu aptariam ir saugumo problemas. Dabartinė, teis, dabartiniai teisės aktai mums leidžia tik tai tirti ir persekioti konkrečius nusikaltimus nusikaltimus ir nusižengimus, kurie tada atitinkamai svarstomi pagal baudžiamąją ar civilinę teisę. Bent jau Lenkijoje yra taip, kad kontrolė yra numatyta, kontroliuojančiams institucijams yra suteikiama gana daug kompetencijų. Lenkijoje yra duomenų apsaugos inspektoriaus pareigybė ir bus įsteigtas atitinkamas komitetas, uh, kuris mm, veiks telekomunikacijų ministerijos prieglopstyje. Šis komitetas bendradarbiaus su visomis užtinklo saugumą atsakingomis organizacijomis. Taigi, jeigu atsiras tokių atvejų, kad informacija bus nutekinama, uh, E, asmenims, kurie neturėtų jos gauti, tai šiais klausimais iškart užsijims atitinkamas komitetas ar atitinkama komisija. Mm, turbūt jau pirmajame 2000 metų trimestre, tai šis klausimas bus svarstomas ir Europos lygmenių. Ir manau, kad atitinkamos kompetencijos e, bus suteiktos ir ES atitinkamiems organams ir E, be jokios abejonės asmenų duomenys turi būti saugomi geriau. Pirmininkas, toliau kolega Johansen. Ursäkta att jag inte lyssnade på genomgången. Jag blev förhindrad av en annan aktivitet, men jag vill verkligen... Eh... eh Labai įdomu buvo klausytis mm, jūsų pasisakymo. Gaila, kad eh, kiek pavėlavau dėl kitų pareigų, bet akivaizdu, kad jūsų pirmininkavimas buvo labai konstruktyvus ir vaisingas. O dabar mm, norėčiau išsakyti tokią bendro pobūdžio pastabą, komentarą dėl energetikos, mokslo, tyrimų srities. Manau, čia labai svarbu uh, yra, kaip bus bendradarbiaujama tarp valstybių, regionų ir taip toliau. Aš esu švedas ir mums labai rūpi Baltijos jūros strategijos plėtojimas, kadangi čia gali bendradarbiauti valstybės. Taigi, galvojant apie kitą biudžeto programinį laikotarpį, kaip Jūs galvojate, būtų galima rasti E, kitų mechanizmų, kad būtų galima pasiekti pakankamų rezultatų. Bendradarbiaujant tarp valstybių narių, tarp piliečių, aišku, finansavimo papildomo vargu ar bus įmanoma surasti. Aš manau, kad įdomu būtų pasiremti jau sukaupta bendradarbiavimo patirtimi, galvojant apie naujus bendradarbiavimo modelius, kad mm, mūsų darbą būtų galima plėtoti toje srityje, kur yra jūsų kompetencijos sritis. Taigi, ką jūs galvotumėt, kok, kokia patirtis būtų, kuria, iš kurios būtų galima pasimokyti ateičiai, būtent pasiremiant jūsų pirmininkavimo laikotarpį. Dziękuję bardzo. Znam, myślę, że mówił tutaj Pan e, o inicjatywie. Ačiū. Jūs minėjote Baltijos valstybių iniciatyvą, kurioje dalyvauja ir Lenkija. Tai yra svarbus informacijos apsikeitimo informacija forumas, mes bendradarbiaujame įvairiose srityse. Tačiau dabar svarstau, kaip man atsakyti į jūsų klausimą. Ar krizės metu tikrai turime lėšų steigti naujus bendradarbiavimo forumus? Aš manau, kad tiesioginio kontakto tarp žmonių niekas negali pakeisti ir niekas negali pakeisti tiesioginio apsikeitimo informacija ir ger, ger, gerąją patirtim ir praktiką. Lenkijos pirmininkaujantis šalis mėgino tokių sustikimų rengti kuo daugiau. Mano bendradarbiai, kolegos iš ministerijos bendradarbiavo su partneriais atitinkamose ministerijose kitose valstybėse narėse. Ir aš visuomet skatinau draugystę tarp tokių lygiaverčių partnerių iš kitos ministerijos asmeninius ryšius, e, bendravimą, kad žmogus, kuriam skambini telefonu, nebūtų tik tai nepažįstamas, nepažįstama pavardė, kad tai būtų konkretus pažįstamas žmogus, tada ir informacija, kurią tikėsi gauti, bus daug efektyvesnė ir galim, bus galima imtis geresnių, stipresnių iniciatyvų. Kitas dalykas yra darbo grupių posėdžiai įvairiose valstybėse narėse. Lenkijoje rūdienį buvo surinkta tokia e, darbo grup, toks darbo grupės posėdis, kuriame dalyvavo telekomunikacijos srities e, pram, įmonių atstovai ir valstybių narių, ministerijų darbuotojai ir kiekviena šalis savo dalyvavimą apmokėjo pati. Taip pat buvo ir kita iniciatyva, yra, e, joje dalyvavo Rusija, Baltarusija, Ukraina ir, ir kitos vidurio Europos šalis. Mes kalbėjomės apie geresnį radio dažnio spektro išnaudojimą. Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga teikia taip pat labai neblogą na, platformą tarptautiniam bendradarbiavimui. Taigi, uh, galime tokiuose susitikimuose išmokti iš kitų Europos šalių patirties. Aš manau, kad bendradarbiavimas visuomet yra labai naudingas. Dėkoju. Man matau, kad daugiau norinčių paklausti nėra, todėl noriu padėkoti poniai Gal už jos laiką, už šį pokalbį ir už puikų darbą pirmininkaujant Lenkijai. Noriu išsakyti jums padėką mūsų komiteto vardu, jums ir jūsų darbuotojams. Ir manau, kad mes e, ateityje dar turėsime ne vieną kartą progos susitikti, bendradarbiauti. Ačiū Jums, e, komitetui, darbuotojams, svečiams ir visiems, kurie dar neišėjo. Noriu palinkėti gražių švenčių, puikių naujų metų, 2012 metai gal, jau ne, blogiau jau būti negali, galės būti tik tai geresni, tikiuosi, kad mes turėsim šiek tiek mažiau darbo ir tikiuosi visus pamatyti 12 metais. Ypač noriu pamatyti tuos tropiuosius. Ačiū. Dziękuję bardzo. E, ja też ze swojej strony w imieniu Polski chciałabym złożyć e, panu przewodniczącemu i wszystkim e, paniom i panom posłom Lenkijos vardu aš irgi norėčiau padėkoti pirmininkui. Noriu padėkoti visiems šio komiteto nariams, palinkėti jums linksmų kalėdų ir gerų naujų metų. Tikiuosi, kad 2012 metų pabaigoje galėsime pasidžiaugti dideliais pasiekimais ir noriu palinkėti visiems mm, geriausios klotytis kitiems metams.